Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich... Gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius į posėdį. Šiandien diskutuosime su ponu Veskot ir ponė Maskom, Marsten atsiprašau, ir aptarinėsime Sudano bei Pietų Sudano situaciją. Taip pat vėliau sustiksime su Albanijos viceministru, kuris yra e, integracijos ministras ir taip pat Slovenijos parlamento Europinės integracijos komiteto pirmininku. Džiaugiuosi, kad turėsime galimybę pasikalbėti su šiais asmenimis. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad gegužės 8 dieną žmogaus teisų pakomitetis surengė antrąjį, antrasias diskusijas dėl žmogaus teisų. Ypatingoje pranešimo ponia Andrikenė yra pranešėja šią temą. Ir specialusis atstovas bus paskirtas birželio mėnesį, tą e, padarys e, užsienio reikalų tarnybą, kadangi šis klausimas yra labai skubus ir norime, kiek manoma, greičiau įvykdyti visą procedūrą ir uh, parengti ketvirtąją anglišką dokumento versiją. Tai reiškia, kad paskutinis e, galutinė terminų e, pati, pa, pakeitimų pateikimo data yra gegužė 16 diena 12 valanda, kad gegužės 24 dieną galėtume balsuoti komitete. Taigi tai yra toks ypatingai skubus reikalas. Ir tikiuosi, kad ir plenarinių posėdžių metu pavyks šį klausimą išspręsti greitai. O dabar norėčiau Jums pranešti, kad aš nebūsiu posėdėje tuo metu, kai bus aptarinėjamas mano paties pranešimas. Priežastis, kodėl manęs nebus, tai yra. E, rinkimų rezultatai Vokietijoje, vienoje Vokietijos žemėje ir galiu pasakyti, kad mano ir mano partijos kolegų e, nuotaika nėra labai gera, bet ir turiu skubiai grįžti į Vokietiją, į partijos biuro posėdį. Tačiau aš jums pateikiau e, savo pranešimą ir norėčiau, kad viskas vyktų greitai, todėl norėčiau jūs pakviesti iki kito pirmadienio. E, pateikti savo pakeitimus raštu arba žodžiu. Man atrodo, Strasbūrė pirmadienį mūsų komitetas renks posėdį ir mes galėsime aptarti šį klausimą, aptarti pakeitimus, kad aš iš karto kitą savaitę galėčiau pataisyti pranešimo projektą. Taigi, jeigu jūs pritarėte šiai procedūrai, tai tiesiog ta susiklošusi situacija neįtakos jokio dėlsimo ar vėlavimo šiame procese. Kadangi anksčiau jūs man nelabai padėjote su šiuo pranešimu, tai dėja dabar atsidūriau tokioje situacijoje, kokioje, kokioje esame. Veronika. Aš įsivaizduoju, pirmininkė, kad tai yra techninis klausimas, techninė problema. Girdėjau kalbant apie gegužės 6 ir paskui 24. Ar birželio gal mėnesį čia turėta buvo galvoj, ar jeigu neiškils problemų. 16 pasirodo, aišku, supratau. Ačiū. Ar jūs pritarėte mano pasiūlytai procedūrai? Dar kartą noriu jūsų visų atsiprašyti, tačiau kai kada atsitinka tokie nenumatyti liūdni įvykiai. Ir vietoj manęs pirmininkaus ponas Kozačiek toliau posėdėje. Ačiū. So, colleagues, good afternoon also. Kolegos, sveiki gyvi, noriu pasisveikinti ir aš, ir sveikinu mūsų svečius, keičiamės nuomonėmis su ES ypatingai galiotinio Rosalind Marston ir išorės veiksmų tarnybos vykdomojo direktoriumi Afrikai Nikolas Veskotu. Kalbėsime apie Sudaną ir Pietų Sudaną ir įvykius vakarų ir vidurio Afrikoje. Noriu pasveikinti mūsų svečius poną Marstan ir poną Veskotą. Kalbėsime apie Europos strategiją, skatinant stabilumą Sudane ir Pietų Sudane, siekiant išvengti konflikto, kuris, kurio grėsmė yra labai didelė. ES veiksmai yra labai svarbus ir Europos parlamentui. Be to, ponas Veskotas e, papasakos apie paskutinius įvykius vakarų ir vidurio Afrikoje, pavyzdžiui, Gvinėje Bisau, e, Malija Demokratinėje Kongo Respublikoje ir e, Centrinės Afrikos Respublikoje. Tai e, svarbu dėl tų iniciatyvų, kūrimas ES e, vakarų ir Centrinėje Afrikoje, siekiant gražinti stabilumą, skatinti bendradarbiavimą tose šalise. Na ir dabar suteikiu žodį ES ypatingai įgaliotiniai, poniai Marsten. Ar jūs norėtumėte pirmas kalbėti? Aš tiesiog e, žiūriu, kas pas mane parašyta. Prašom, ponia Vesko, tai jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti kolegų, kurie buvo čia praėjusią savaitę, tačiau aš negalėjau atvykti. Dėl to mes išplėtėme šiandien šiek tiek darbo atvarkę, kad tie parlamento nariai, kurie norėtų gauti daugiau informacijos apie vakarų Centrinę Afriką, apie Pietų Afriką galėtų manęs pasiklausti apie tai. Šiandien vyksta užsienio reikalų e, tarybos, ministrų tarybos posėdis, įskaitant ir vystom, vys, vystimos ministrų sustikimą, dalyvavimą ir aš vėliau turėsiu išeiti į tą ministrų posėdį. Taigi pirmiausia, trumpai pakalbėsiu apie vakarų ir centrinę Afriką, o po to perduosiu žodį poniai Marsden, kuri kalbės apie Sudaną ir po to galėsime atsakyti į jūsų klausimus. Krize Afrikos kišulyje turbūt yra puikiai žinoma. Krizės kilusios vakarų Afrikoje per pastarai mėnesį yra naujesni įvykiai. Mes kol kas galvojame apie savo reakciją pradedant nuo nulio. Ir daugiausia kalbėsiu apie situaciją Malyje ir Gvinėje Bisau, nors situacija nėra ribo, nesiriboja tik tomis šalimis. Sahelėje situacija trapi jau kuris laikas. Europos interesai yra aiškus e, tame regione e, dėl terorizmo, plitimo, žmonių grobimo, priekybos žmonėmis ir narkotikais ir migracijos problemomis. Turint galvoje mūsų interesų mastą, mes e, kuriame strategiją e, Sahelui, e, kuri buvo patvirtinta užsienio reikalų taryboje praėjusiais metais. Strategija buvo gerai, buvo teisinga, tačiau šiek tiek pavėluota, nes įvykių tempas Sahelį ir ypač Malyje parodė, kokia trapita situacija ir kad mūsų veiksmai, nors ir būtini, turėjo būti pradėti prieš 2-3 metus. Tačiau yra taip, kaip yra. E, po kareivių maišto prieš mėnesį Bamake e, iš principo žlugo valstybė. Fiziškai šiaurėje, kur sukilėlių judėjimai, e, tuaregų ir islamistų džihadistų judėjimai iš principo kontroliuoja teritoriją ir vyriausybė atrodo, vyriausybės e, gale nesiekia šiaurės, šiaurinės e, dalies šalies. O pietuose po perversmo vyriausybės pajėgos atrodo žlunga. E, ECOS regioninės organizacijos atsakas buvo greitas ir aiškus. Jie iš karto pradėjo taikyti sankcijas, kad įtikintų huntą perduoti e, valdžią perinamąją laikotarpio e, vyriausybei, po to turėtų būti rinkimai surenkti, suplanuoti šiam mėnesiui, tačiau buvo at, jie atidėti vyresniam laikui, kol bus gražintas stabilumas. Tačiau toks taikus perimas lieka problematiškas, darybos ir toliau vyksta dėl karinių pajėgų vaidmens ir jų santykių su laikinaja vyriausybė, kuriai vadovauja buvęs asamblėjos pirmininkas, pirmininkas Traorė ir ministras pirmininkas Diara, laikinasis ministras pirmininkas. Europos Sąjunga ir toliau E, yra sustabdžiusi pagalbą. Jeigu bus susitarta dėl laik, e, laipsniško e, valdžios pervedimo, užtikrinant, kad civiliai vadovautų šaliai, o kariškiai grįžtų į kareivinės, tuomet mes pritartume tokiam politiniam perėjimui. Tačiau jeigu aišku, kad kariškiai nenorės perduoti valdžios civiliams, mes tuomet su valstybėmis narėmis tarsimės dėl kotonų sustarimo 96 straipsnio taikymo, tai yra pagalbos netekimo per vyriausybę iki tol, kol bus gražinta į valdžią civilinė konstitucinė valdžia. Situacija aiškiai, mes savo poziciją visiškai aiškiai išdėstymome tiek ECOS, e, dalyvaudami jų e, sustikimuose ir valdžiai Bamake. Tačiau net jeigu bus ir sutarta dėl valdžios perdavimo pietose, situacija šiaurėje liks ir toliau kelinti nerimą, nes šiuo metu atrodo, kad bus sunku gražinti teisėtos konstitucinės valdžios e, e, valdžią šiaurėje teikiamis priemonės. ECOS pradėjo darybų procesą, pamatysime, ar bus pasiekta pažangos, jeigu taip, bus labai gerai. Tačiau yra įvairių grupuočių, ypač Al-Qaeda Magrebe, kurie nėra suinteresuoti dėl dėrėjimus dėl kokio nors sprendimo, kuris leistų taikyti teisės viršanybę, statymų viršanybę Šiaurės Malyje. Ir gali būti, kad atsiras tokia situacija, kuomet reikės jėga gražinti teisėtą e, valdžią. ECOS e, sutiko teikti karinės pajėgas, kad padėtų e, vyriausybei gražinti vyriausybės įtaką šiaurėje. Tačiau dar reikia suplanuoti, kokie turėtų būti tolesni žingsniai. Gavome ECOS prašymą teikti finansinę paramą ekavos e, pajėgoms, rezervinėms pajėgoms. Jeigu būtų paprašyta iš e, vyriausybės pusės e, jiems įskišti, gražinti tvarką šalyje, mes dar nieko neatsakome, dar svarstame šį prašymą. Aišku, mes galime reaguoti tik tai turėdami tam tikras lėšas ir turi būti aišku, aišku, kokia, su kokia e, vyriausybė reikės kalbėtis ir kokie bus pajėgų įgaliojimai. Taigi tokia šiuo metu yra situacija. Gvinėja Bisau <clears throat> krizė e, tęsiasi kur kas ilgiau ir yra, e, turi gilesnės priežastis. Gvinėjas Bisau politika jau pastarosius dušimtmečius kelia nestabilumą dėl etninių skirtumų, civilių ir kariškių konfliktų ir didžiulio e, narkotikų priekeivio, didžiulės narkotikų priekeivių įtakos. Jau pritaikėme 96 e, straipsnį pagal kotonų susitarimą mūsų santykiuose su Gvinėja Bisau, tikėdamiesi, kad prezidento rinkimų procesas, kuris buvo įpusėjęs, kuomet vyko pirmasis raundas ir buvo laukiama antrojo, būtų leidęs civiliniai vyriausybei išspręsti problemas reformuojant saugumo sektorių ir kovojant su korupcija. Įtariu, kad kariškiai bijosi, kad civilinė vyriausybė gali tapti daug efektyvesnė, nutraukė rinkimų procesą iš esmės įvykdė perversmą ir išstūmė civilius politikus, išskyrus tuos, kurie juos e, remia ir paskelbė, kad e, prie civilinės valdžios bus perėta po perinamo metų laikotarpio, bet jie patys parinks e, civilinę valdžią. Ekos, aišku, nepriemė tokio rezultato ir pasiūlė rezervinės karinės pajėgas, kurias sudarė 600 kariškių siekiant paremti civilinę vyriausybę ir e, per prezidento rinkimus gražinant e, demokratinę valdžią. Hunta e, kol kas nepritarė, nesutiko šiais, šiomis sąlygomis ir konfliktas neišspręstas. Šiuo metu yra Angolos karinių pajėgų, kurios turėtų paremti saugimo sektoriaus reformą Hunta pareikalavo, kad šie kariškiai atsitrauktų. Ekavos su, pritarė, sutiko, kad jie atsitrauktų, tačiau tiek tuo met, kai Ekavos paėgos galės juos pakeisti. Ir situacija iki šiol tebėra neaiški. Kaip sakiau, ES sąjungos e, pagalba yra nutraukta pagal 96 straipsnį. Ekonominė situacija šalyje nėra tokia prasta kaip Sahelija kuris e, kartu su politiniais e, neramumais e, taip pat patiria maisto trūkumą dėl sausros. Tačiau ir minėjo Bisau situacija blogėja, nes bankai užsidaro, derlius nenuimamas ir gali kilti humanitarinė krizė ten taip pat. Europos Sąjunga Sahalija ir teikia humanitarnę pagalbą, tenkinama netidėliotinai žmonių poreikius. Tačiau abiejose šalise situacija yra neaiški. Mes atimai, artimai palaikome artimus ryšius su ECOS ir su kitomis e, regiono šalimis, su Saheliu, su Alžyru, Mauritanija ir kitomis šali, šalimis ir taip pat palaikome ryšius su jungtinėmis tautomis Labai trumpai apie situaciją kitose dviejose šalyse, kur įvykiai buvo šiek tiek palangesni. Malavija per Velykas buvo kilusi krizė po netikėtos prezidento Musarikos mirties. Pagal konstituciją išrinktasis viceprezidentas Čiaus Penderis turėjo perimti prezidentavimą Tačiau pono Musarikos e, remėjai nenorėjo, kad taip įvyktų, nes džioj Paspanderio e, ryšiai su prezidentu buvo pablogėjęs, buvo išvarytas iš partijos. Tarptautinės bendruomenės, įskaitant Europos Sąjungą, e, įsikišimas kartu su jungtinėmis tautomis ir dėl principinės Malavio armijos pozicijos, kad jie remia e, konstituciją, o ne prezidento broli, leido galę e, valdžią gražinti teisėtam prezidentui, Džojas Panderiui. Ir konstitucinės krizės pavyko išvengti. Ir vyriausybė gali pradėti spręsti ekonominės problemas, kurių padaugėjo prezident, per prezidento Muzariko paskutinius valdymo metus. Toliau, e, Zimbabvėje, kai ES panaikino kai kurias ribojančias priemonės vasario mėnesį ir pakvietėme visų trijų šalių e, vyriausybės atstovus atvykti į Briuselį, kurie sustiko su e, vyriausiai galiotinę, buvo aptarta kaip eiti toliau, kaip elgtis toliau, peržiūrint 96 straipsnio priemonės ir tuomet ES nuspręs, ar pasiekta pakankamai pažangos, gražinant, įgyvendinant naują konstituciją ir, ir rengiant rinkimus, kurie suplanuoti kitiems metams, ar yra pakankamai pažangos pasiekta, kad mažintume tas taikomas priemonės. Tačiau e, dialogas vyksta pozityvus ir pamatysime, kokią, kur, kur jis nueis iki Liepos pabaigos. Na ir pagaliau aš minėjau Demokratinę Kongo Respubliką, kur nauja vyriausybė pagaliau yra suformuota po rinkimų praėjusiais metais. Tai yra santykinai technokratinė vyriausybė. Gana pozityvų yra tai, kad yra žmonės, su kuriais galime palaikyti ryšius ir galime kalbėti apie ES pagalbos atgaivinimą Problemų yra ypač šalies rytuose, kur vienas iš buvusių sukėlėlių vadų įtrauktas į armijos struktūras taikinimo procedūros rezultate, tačiau jis vėl e, pasitraukė ir e, konfliktuoja su karinėmis pajėgomis. Pamatysime, kaip situacija plėtosis toliau. Ir galiausiai dėl Sudano norėčiau steikti žodį poniai Rosalind Marsden. Ten situacija dramatiškai pablogėjo per pastarąsias kelias savaitės. skaitant e, Hečliko užgrobimą pietų e, Sudano pajėgomis, ES tai kelia didžiulį nerimą. Mes dirbame su tarptautiniais partneriais, siekdami išspręsti konfliktinę situaciją ir apie tai pakalbės, aišku, e, Rosalind Marsden. Labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė būtų vienbalise ir dar, kad būtų daromas spaudimas abiem pusėms, kad jos susitartų dėl paliaubų, grįžtų prie darybų stalo. Ta spaudimą reikia kaip galima daugiau taikyti, kad e, Afrikos sąjunga, na ir Afrikos sąjunga ir e, saugumo taryba sutarė dėl plano kaip didinti tą spaudimą šalims grįžti prie darybų stalo. Rosalind. Indeed. Labai ačiū. Kaip e, jau buvo pasakyta, ES labai didelį susirūpinimą kelia e, įtampa kilusi pasienyje tarp Sudano ir Pietų Sudano. Pietų Sudanas e, okupuoja turtingą Heglik e, regioną ir tai buvo sutekta E, su, e, su susirūpinimu visoje Europos Sąjungoje, įskaitant ir, kita, ir, ir kitose. Mm, tarptautinės bendromis dalyse. Prezidentas von Rompojus pareikalavo, kad Pietų Sudano pajėgos iš Šerliko būtų išvestos. Be to buvo tarptautinės bendruomenės pasmerkti tokie veiksmai, kaip ir e, tas faktas, kad pietų Sudano tam tikros teritorijos yra bombarduojamos Sudano oro kariuomenės. E, balandžio 23 dieną padėtis tose valstybėse buvo aptarpta tarptautinė bendruomenė. Iki to laiko pietų Sudanas jau savo kariuomenę buvo išvedęs. Taryba pareikalavo, kad pietų Sudanas ir Sudanas baigtų išpolius vieni prieš kitus ir išvestų savo saugumo pajėgas iš abiejai teritorijos. Be to buvo sakoma, kad reikia vengti tolesnių provokuojančių veiksmų, įskaitant reto, išžydinėjančią retoriką. Taip pat ES išreiškė tvirtą paramą Afrikos sąjungos pastangoms e, įgyvendinigo grupė įsteigta toje E, organizacija e, pirmininkui Beki e, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis institucijomis ir stengiasi užtikrinti, kad abi vyriausybės imtųsi žingsnių, kuriuos nustatė užsienio reikalų taryba. Mes labai džiaugiamės, kad jau kitą dieną, balandžio 24 dieną, Afrikos Sąjungos pietų ir saugumo taryba paskelbė išsamų veiksmų planą, kuris buvo įtrauktas į bendrą komunikatą ir tame veiksmų plane yra numatyti konkretų žingsnį palaipsniui prieštaravimams baigti ir e, abiems šalims prie dėrybų, e, pakviesti prie dėrybų stalo. E, Visą tai patvirtino Junktinių tautų saugumo taryba. E, Gegužės antrą dieną rezoliucijoje 2046 ES tokį sprendimą šiltai pasveikino. Manome, kad e, septintojo skyriaus rezoliucijos prieimimas yra labai svarbus diplomatinis e, pasiekimas. Tai puikiai rodo, kaip glūžiai bendradarbiauja Junktinės tautos ir Afrikos sąjunga. Manau, kad e, pozityvu yra tai, kad pagaliau yra pasiektas tarptautinis konsensusas dėl to, ką reikia padaryti. Taigi turime aišku veiksmų planą su laiko terminais. Laiko terminai yra gana griežti ir toli siekiantis, bet to yra sukurti labai griežti atsiskaitimo reikalavimai. E, juos iškėlė e, Junktinių tautų saugumo taryba ir Europos taryba. Junktinių tautų saugumo taryba pagal 41 straipsnį yra pareiškusi, kad abi šalis privalo laikytis tinkamų įsipareigojimų. Taigi dabar pagrindinis ES tikslas išlaikyti spaudimą abiems vyriausybėms, kad jos įgyvendintų rezoliuciją, ne e, vėluodamos E, vyriausioji galiotinė šią temą, gegužės penktą dieną paskelbė pareiškimą, ES ir toliau labai glaužiai e, rems prezidento Gbeki darbo grupę, taip pat ministra pirmininką Milės ir jungtinių tautų specialų įgaliotinį. Aš Hartum ir Džiuboje kalbėjausi su suinteresuotomis pusėmis ir be to labai Glaužiai palaikome ryšį su svarbiausiais regiono ir tarptautiniais partneriais, tokiais kaip Kinija, Etijopija, Egiptas, Pietų Afrika, Turkija ir daugelis kitų. E, taip pat, aišku, palaikome ryšį ir su jungtinių tautų Norvegijos ir jungtinės karalystės ypatingaisiais įgaliotiniais. Ir Sudano ir Pietų Sudano vyriausybės priėmė saugumo tarybos rezoliuciją ir sutiko, kad reikia nutraukti e, karinius veiksmus tačiau e, pareiškimai turi atitikti veiksmus realybėje, praktikoje. Tikimės, kad per artimiausias dienas Mbeki darbo grupė Adisabeboje suorganizuos e, posėdį, ap, kuriame bus kalbama apie saugumo ir politinius e, klausimus aktualius abiems pusėms. Be to labai svarbu nedelsiant aktyvuoti bendrą e, sienų kontrolės ir tikrinimo misiją. E, suinteresuotos šalis su tuo sutinka ir tarptautiniai stebėtojai, e, su kuriais dirbs kartu ir stebėtojai iš Sudano ir Pietų Sudano, atliks svarbiausią vaidmenį užtikrinant, kad e, kariniai veiksmai ant sienos būtų nebeveikdomi. Mes džiaugiamės tai, kad su Pietų Sudanas iš AB išvedė visą policijos e, kontingentą ir tai yra daroma pagal 2046 rezoliuciją. Dabar susidariusi įtampa tarp Sudano ir Pietų Sudano yra susijusi ir su Mėlynojo Nilo valstybės, valstijos e, veiksmais ir e, Žinome, kad Sudano revoliucijos e, frontas toliau e, ten imasi veiksmų. Visa apimantis politinis sprendimas turi būti pasiektas, kad konfliktas toje zonoje būtų išspręstas. Sveikiname saugumo tarybos rezoliuciją, kurioje sakoma, kad ir Sudano, ir e, e SPLM šiaurėje vyriausybė turi bendradarbiauti su ministru pirmininku, su ministrais pirmininkais, kad būtų pasiektas e, pagrindas pagrindų susit... E, kad būtų pasiektas pagrindų susitarimas e, ir realus jo gyvenimas. Pagrindų susitarimas jau buvo pasirašytas praėjusiu metu pabaigoje. E, prezidentas nesutiko su trišaliu pasiūlymu teikti humanitarinę pagalbą Mėlynojo Nilo pietinėje pakrantėje gyvenantiems žmonėms Afrikos sąjunga e, su tuo sutiko, apie tai buvo kalbama dar vasario mėnesį ir dabar mes e, raginame Sudano vyriausybę priimti visus humanitarinius veiksmus konflikto e, zonose abiejose valstybėse. Be to, ES yra labai susirūpinusi žmogaus teisų padėtimi ir Sudane, ir Pietų Sudane. Pietų Sudano atveju mums labiausiai rūpi padėtis e, dėl, su žmogaus teisėmis. SPLA e, vykdomi žmogaus teisų pažeidimai mums kelia didelį susirūpinimą. E, žmogaus teisų komisaras pasirašė dokumentą skirtą Sudano vyriausybei, kad būtų sprendžiama šio problemas ir mes tikimės, kad Sudano vyriausybė kvies ypatingai galiotinį aplankyti tą šalį. Kalbant apie padėtį Sudane, didžiausias susirūpinimas kyla dėl e, to, kokiomis sąlygomis yra areštuojami ir laikomi e, pilietinės visuomenės veikiai žurnalistai, studentai ir e, kiti tokios kategorijos žmonės. ES norėtų, kad būtų gerbiamas pagrindinės teisės ir būtų sukurta visa apimanti demokratinė uh, E, valdyseną ir Sudane, ir Pietų Sudane. Mes džiaugiamės, kad prezidentas e, Sudakyje apsilankė Briuselėje ir pareiškė, kad jo vyriausybė yra pasirengusi pasirašyti kotonų susitarimą. Mes manome, kad tai leis sukurti ilgalaikius santykius su Pietų Sudanu. Be to galėsime sukurti dialogą, kuris įtvirtins šios partnerystės pagrindinius principus - demokratiją, žmogaus teisės ir teisės viršenybę. Galiausiai, nors dabar tarptautinis dėmesys didelė dalimi yra uh, sutelktas į santykius tarp Sudano ir tarp pietų ir pietų Sudano dėl veiksmų plano ir jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos, reikia nepamiršti ir Darfūro, nes saugumo padėtis Darfūre, nors ir nebėra tokia bloga, kokia buvo prieš porą metų, išlieka dar labai sunki. Dar labai dažnai pasitaiko banditinių veiksmų, banditiškų veiksmų ir dar visai e, neseniai iškilo e, tokių pasikesinimų į gyventojų saugumą Junamid e, dar e, susiduria su apribojimais judėjimo laisviai. Šiuo metu 1,7 milijonai e, žmonių gyvena stovyklose išvaryti iš savo namų. Tai nėra normali situacija. ES kreipėsi į Sudano vyriausybę ir teisingumo ir išlaisvinimo judėjimo, kad būtų imamasi visų veiksmų, kad praeisiais metais priimtas Liepos mėnesį susitarimas būtų įgyvendintas. Apgailestauju pasakyti, kad per vasarusius keturis mėnesius pažangos buvo pasiekta labai nedaug. Sudano vyriausybė labai lietai įgyvendina finansinius įsipareigojimus Ir aš manau, kad e, ta padėtis nusipelno daugiau dėmesio iš mūsų pusės. Ačiū. Much, uh, Dėkoju, ponė Marstin ir ponė Vestkot, už informaciją apie dabartinę situaciją Afrikoje, ypač Sudane ir Pietų Sudane. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai De Kaiser. Ji taip pat yra ES stebėjimo, rinkimų stebėjimo misijos Sudane ir Pietų Sudane dalyvė. Ačiū. Pirmiausia, e, kalbėsiu e, apie tai, ką sakė panas Ves, kad dėl Kongo demokratinės respublikos. Jūs mums šitą sakėte apie Kongo demokratinę respubliką, bet e, man susidarė įspūdis, kad jūs E, santykinai optimistiškai esate nusteikęs ir pasitikite susidariusią padėtimi. Lyginant su kitomis šiandien e, valstybėmis, tokių kaip Malių ar Sudanų, kur padėtis yra labai e, katastrofiška, e, Kongo situacija yra mažiau rimta. Tačiau, kai jūs kalbėjote apie tai, kad reikia iš naujo pradėti diskusijas su tų valstybių vyriausybėmis, aš norėjau priminti kokia buvo mūsų rinkimų stebėjimo misijos paskirtis. Pone Nedelčeva uh, e, abiem rankomis plojo ten įvykusiems rinkimams. Tarsi, e, nepaisant visokių kliūčių, vyriausybė e, suorganizavo gerus rinkimus. Tačiau žmogaus teisų klausimas, žmogaus teisų gynėjų problemos, prisiminkime, kad karinis teismas organizuoja bylas prieš tokius žmonės. Galbūt tos bylos nagrinėjamos ir teisinguose e, teismuose, tačiau e, vis tik dar e, iškyla daugybė sunkumų. Mes žinome, kad yra nemažai nužudimo atvejų, kurie nėra nagrinėjami ir padėtis išlieka nepaprastai sudėtinga, kai kalbam apie žmogaus teisės. Aš e, galiu pasakyti, kad taip, iš tiesų ES pagristai organizuoja diskusijas, galvoja apie paramos teikimą Kongo Demokratiniai Respublikai, bet taip pat reikia suprasti, kad e, būtina kelti sąlygas, kad žmogaus teisų padėtis pagerėtų. Būtų pagerinta tiksliau. Mano frakcija, bet aš tikiuosi ir kitos frakcijos supranta, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas netidėliotinai. Kongo demokratinėje respublikoje yra dar krizinė situacija. Manau, kad mes turime prisiminti, e, kokius klausimus būtina spręsti toje valstybėje. Pone Marsden, dėkoju Jums už tai, kad Jūs išdėstėte e, Sudano e, sąlygas, va, pristatėte vaizdą Sudane, ypač pietų Sudane. Aš norėčiau jūsų paklausti, kai jūs e, šiandien pristatėte savo analizę, aš jūs norėjau pasveikinti. Žinome, kad Junktinių tautų saugumo taryba e, ir Europos taryba laikosi vienodos pozicijos, parengė veiksmų planą ir panašiai. Bet kok, Ar galite palyginti padėtį su tuo, kas buvo prieš vienerius metus? Yragi regresas padarytas. Apgailestauju pripažinti, kad visos problemos, kurios negalėjo būti išspręstos tada, ar tai būtų naftos pasidalymas, ar pilietybės klausimai, ar sienų apsauga, jos išlieka. Be to dar padėtis dabar yra beveik karinė. Mėlynojo Nilo e, valstijos valdymas e, e, susiduria su rimtais sunkumais, Kinijos vaidmuo labai smarkiai išaugo, milijardai dolerių yra skiriami e, tų valstybių neiškiems veiksmams. Visa tai rodo, kad mes nepasiekime pergalės spręsdami šią problemą. Ar mums trūko akilumo, ar mums trūko atidumo stebint padėtį, uh, Ar mums trūko kažkokios konkrečios sutarties? Pone Marzen, kaip jūs analizuotumėt šiuos pastaruosius metus, kurie buvo nepaprastai sunku Sudanui ir Pietų Sudanui? Ir ką tarptautinė bendruomenė, ko tarptautinė bendruomenė nepadarė arba padarė ne taip, kaip reikia? Mes e, tarsi privertėme tą valstybę tapti nepriklausomą, bet reikėjo išvengti karo. Bet jeigu ta nepriklausomybė buvo pasiekta tik tai karo sąskaita, tai mes turėtume išanalizuoti padėtį iš kitos pusės. Aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte ypač apie Kinijos vaidmenį, apie naftos pasidalymo klausimus ir apie tą naftotekį, kuris eina per Keniją. Tai yra rimti klausimai. No, like... Dėkuoju, ponė De Kaiser, dabar ponas Salafranka. Gracias, eh, senor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. atsižvelgianti sudėtingą situaciją tame regione, yra labai svarbus vienbalsis saugumo tarybos sprendimas priimtas e, gegužės antrą dieną. Ir veiksmų, veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas E, jame aiškiai atsispindi kova su susipriešinimu, taip pat yra sprendžiamas e, sienų, sudėtingas sienų demarkavimo klausimas ir naftos klausimas, taip pat santykiai tarp abiejų valstybių ir galimybė teikti human, tiekti humanitarnę pagalbą į tas šalis. Su dideliu susirūpinimu stebime e, propagandą, kuri vykdoma abiejose, abiejose valstybėse E, tokiu būdu mobilizuojami abiejų valstybių piliečiai ir tokia situacija gali vesti prie karo. Todėl norėčiau paklausti, kokias galimybės matote, ką nors pasiekti, ką nors pakeisti, kokios yra galimybės tiekti ES humanitarinę pagalbą, kad pasikeistų situacija. Naftos klausimas čia taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Pietų Sudanas. E, turi galimybę eksportuoti naftą per Sudaną. Toliau kitas svarbus klausimas, kada Sudanas Pietų Sudanas patvirtins kotonų susitarimą. Nes tokiu būdu e, tai reikštų aiškius įsipareigojimus pietų Sudanų žmogaus teisų srityje ir tai taip pat reikštų, kad e, su, pietų Sudanas turėtų e, paisyti tarptautinio baudžiamųjų bylų tribunolo sprendimo. E, jau dabar su, pietų Sudanas yra perspėtas dėl žmogaus teisų pažeidimo, todėl klausimas yra, kokios yra galimybės Pietų Sudanui prisijungti prie kotonų susitarimo ir kokios yra galimybės visuokai ar valstybių, ar galima apskritai kalbėti apie Pietų Sudano prisijungimą prie kotonų susitarimo, o galbūt nuo to tik tai dar paštrėtų ta sudėtinga situacija. Dėkoju, ponė Salafranka. Dabar ponė Gomes, ji yra Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijos Sudane vadovė. Norėčiau. Aš norėčiau pono mm, Veskoto paklausti apie šalį. kur uh, Europos šalis iš tikrųjų dengia uh, politinės problemas. Taigi Etiopija, kada bus uh, paleisti politiniai žurnalistai. Vienas iš jų neseniai buvo apdaunotas premiją. Beje, ir du švedijos žurnalistai sėdėjo kalėjime Etijopijoje. Taigi dabar uh, apie Pietų Afriką, Vakarų Afriką. Noriu pasidalyti mintimis apie tai, kad tai, kas vyksta Vakarų Afrikoje ir tai, kaip ES nesima jokių veiksmų, e, tai mane verčia galvoti apie baises ekonominės politinės krizės pasiekmes ES ir tai atsispindi ir užsienio politikoje. Noriu paklausti, ar galvojama ES išorės veiksmų tarnyboje, ar nebuvo klaida pat, a, panaikinti ESDP a, misiją O saugumo sektoriaus reforma, koks bebūtų e, pretekstas, rodo, kad Gvinėje Bisau reikia dalyvauti plačiau, negu, o ne mažiau. Ir jeigu jūs nemanote taip kaip aš, be tų ryšių, kuriuos apibūdinate, apie tai, kas vyksta apskritai tuose šalise, Malija ir kitur, ir kokie yra ryšiai tarp e, nusikalstamų tinklų, ar nėra sąlygos susidariusios e, vykti tam tikram tarpininkų karui iš e, Gvinėje Bisau. Kitas klausimas būtų apie Sudaną. E, malonu, kad čia pas mus yra ambasadorė Marsden. Buvo įdomu jūsų išklausyti. Noriu paklausti, ar matote kokią nors pažangą E, vyriausybės darbę pietų sudane. E, jūs minėjote, kad vyriausiai galiotinė buvo nuvykusi ten. Bet ar yra kokios nors pažangos? Ir tas karas yra tos pažangos trūkumo išraiška. Taip pat norėčiau, kad pakomentuotumėte apie straipsnį, kurį mačiau prieš keletą dienų e, New York Times'e. Pavadinimas buvo Duokite karui šansą. Dėl to, kas, e, kas vyksta tarp Šiaurės ir Pietų Sudano. Ta prasme, kad, e, kad karas būtų proga atskratyti e, tam tikrų elementų. Ačiū, ponia Gomes. Toliau ponas Tenokas, jis yra Šiaurės kyšulio pranešėjas. Uh, Aš labai šiltai noriu pasveikinti Nik ir ponę Roslind. E, trys e, tokie e, skirtingi klausimai. Aš neseniai tik įėjau, tai nežinau, gal jūs savo žanginėje kalboje atsakėte tos klausimus, bet yra pranešimų keliančių nerimą apie tai, kad e, Libijos kariuomenė e, patenka į islamo e, Magrebo Al-Qaidos rankas Ir atrodo, kad tas judėjimas yra tarsi valdo šiaurės malį. E, jeigu ta teritorija gali išlaikyti atsiskyrėlės statusą, ar mums iškils grėsmė, kad susiformuos naujoviškas Somalis, tarsi džihado teroristų prieglopstis, kur bus e, jie mokomi, treniruojami ir skleidžiami po visą pasaulį. Ar aš per daug pesimistiškai vertinu situaciją? Kitas klausimas, jis griežtai turbūt nėra susijęs su AFET kompetencija ar išorės veiksmų taryba, bet tai turi labai rimtą įtaką Afrikai. Aš skaičiau, e, galbūt kitose komitetuose buvo tai kalbėta, skaičiau, kad komisija ketina priimti panašius teisės aktus, kokie jau anksčiau yra priimti e, dėl e, mokėjimų iškasamojos pramonės gamykloms. Kai kas mano, kad priemus tokį sprendimą iškiltų grėsmė prekybos klausimams, bet to atsivertų galimybės Kinijai dominuoti tokiuose e, sutartys, tokių sutarčių pasirašymą. Ar galėtumėt paaiškinti tokį problemą? Ką išorės veiksmų tarnyba apie tai galvoja Ar Dob Frank e, įstatymas gali būti prilygintas mūsų tokiam sprendimui, ar tos problemos neturės įtakos skaidrumui ir žmogaus teisėms. Ir paskutinis klausimas, poniai Rosland, dėl pietų Sudano. Aš neskai, neįskaičiau, kad liko tik keletas savaičių ir baigsis užsienio valiutos rezervas. Aš e, nežinau, ar pats pietų Sudanas uždarys naftotiekius, bet uh, Gali būti, kad taip atsitiks ir e, naftotikiai bus nebenaudojami. Ir jeigu pasibaigs pinigai, atsiras pietų sudane rimta ekonominė krizė. Tada turbūt karinės, e, kariniai veiksmai dar labiau užaštrės. And... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, kurie atsakys į klausimus. Uh... Labai ačiū. Aš norėčiau pirmiausia atsakyti ponios Kaiser klausimą dėl Kongo demokratinės respublikos. Jūs visiškai teisi, taip ta valstybė išlieka labai trapi, visas regionas yra labai trapus. Ir matome, kad e, karinės pajėgos buvo pleistos ir e, sukilėliai vėl pakėlė galvas ir labai lengvai vėl gali prasidėti karas. Ir mes paskiriame E, koordinatorių tam regionui, kuris dirba visų etatų ir tikimės, kad gerai stebi situaciją. Mes taip atkreipiam dėmesį į tai, ką Marijos Nedelčiavos rinkimų stebėjimo misija e, surašė. Mes e, su Kongo Demokratinė Respublika nuolat palaikome ryšį su administracija ir kalbame apie tokius dalykus kaip e, rinkimų sistemos reforma. E, E, rinkimų stebėjimo misijos ataskaitoje yra labai gerų išvadų, kurios mes, mes galime naudotis ir mes reikalausime, kad tos išvados būtų įgyvendintos iki kitų rinkimų. Mes e, galime padėti tai valstybei tą daryti, tiesiog reikia suderinti mūsų priemonės ir jų e, geranoriškumą. Ta klausimą mes kelsime. Kitas dalykas yra žmogaus teisų padėtis. Tai yra ypač susiję su tuo, kad būtina įtvirtinti teisės viršenybę toje valstybėje. Mes ir toliau lemsim, tenksime tą paramą, kurią dabar teikiame e, per saugumo ir gynybos politikos misijas ir paremėme e, policijos reformą, e, bendrą restruktūrizavimą. Ir tokiu būdu galime išplėsti realiai teisės viršinybės dominavimą visoje valstybėje, skaitant ir Kongo Demokratinės Respublikos rytus, kur gyventojų padėtis yra sudėtingiausia ir žmonės yra pažeidžiamiausi tokiu, tokiu pažeidimu atžvilgiu. Būtent tuos klausimus mes kelsime aukščiausių lygmenių su prezidentu Kabila, kai aš pats su juo susitiksiu arba kai komisijos narys Pybelk su juo susitiks ar kas nors kitas. Taigi mes ir toliau remsime įvairių organizacijų darbą, bandysime pagerinti žmogaus teisų padėtį ten, kaip kad ir darydavome anksčiau. Aš e, galiu pasakyti, kad ir toliau bus teikiama e, pagalba skurdo mažinimo programoms, bet tai, apie ką kalbėjau anksčiau, yra labiausiai akcentuojama. Klausimas dėl Etijopijos. Ten irgi žmogaus teisų e, dimensija išlieka labai aktuali Mes teikiame gana didelę pagalbą jai kaip besivystančiai šaliai. Taip pat palaikome e, aktyvų ir nepaprastai svarbų politinį dialogą su vyriausybė. Nuolat pabrėžiame, jog svarbu palikti erdvės politinėje arenoje alternatyvioms nuomonėms. Ir toliau teikiame paramą pilietinės visuomenės sektoriui ir keliame konkrečius e, e, klausimus susijusius konkrečių žmonių paleidimu. Dėl švedų žurnalistų mes palaikome ryšį su Švedijos vyriausybė. Visai padėčiai išspręsti reikia laiko, bet ji bus išspręsta. Ta tema nėra pamiršta. Dėl vakarų Afrikos ponegomės kalbėjo. Teisingai pastebėjote Taip, bus misija yra e, Gvinijoje e, Bisau, bet ten iškyla nuolatinė dilema. Ar tikėti tuo, kas yra sakoma apie palaipsnį reformų procesą, ar tikėti tuo, ką matome, nes tiesa atrodo yra ta, kad iš esmės niekas ten nesikeičia. Pastarojo meto įvykiai tik patvirtina tai, ką matome realiai. Iš dalies tai darome dėl to, kad buvo išreikštas noras, kad Angolijos valdžia perimtų tą vaidmenį, nes jie kalba portugališkai, jie geriau supranta padėti valstybėje, bet atrodo tai nepasiteisinu, nes kariuomenė nežino, ką daryti. Kitas dalykas, ar uh, eko pajėgos gali, eko os gali prisidėti prie to. Mes su jais palaikome dialogą ir turime suprasti, kad problemos iš esmės taikiai bus išspręstos tik tada, kai į politiką nebesikiš kariuomenė. Jūs e, turite tai e, palikti valdžios įgaliojimams, o ne kariuomenės. Mes dabar laukiame ir žiūrėsime, kas bus. Kol kas pajėgų ten nėra, e, mandatas e, dar nėra apibrieštas, ekos tą klausimą sprendžia, mes kalbame apie taikos įgyvendinimo misiją e, ne tiek gal taikos išlaikymo, bet labiau taikos įtvirtinimo, įkūrimo misiją. Manau, kad dabartinė krizė suteikia tam tikrų galimybių, tam tikrą progą gynėbi savo e, kovoti pagaliau su narkotikų priekybos klausimais. Kaip e, matome, regioninės organizacijos suvokia, kad ši problema savaime neišsispręs, kaiminės valstybės to neišspręs. E, visi supranta, kad dokumentų kilnojimu mes nieko nepadarysime. Aš nemanau, kad yra kažkoks tai e, karas tarp e, Nigerijos ir Angolos. Ir, ir nemanau, kad tai yra kažkoks tai prieštaravimas, tarptautinė bendruomenė bando tuos prieštaravimus užglasyti, bet jokių būdų to nepavadinčiau karu. Uh, Manau, kad viskas yra pakankamai gerai supranta. Dėl Sahelių ponas Tenokas išsakė komentarą. Tai yra labai sprog, sprogus e, punktas. Nemanau, kad mes galim lyginti e, ten sudarsią patį su Somaliu, bet ten susidariusi problemų kombinacija e, yra tarsi tiksinti bomba, nes yra daug tarptautinių veikėjų, yra daug tautinių grupuočių ir tai yra zona, kuri tradiciškai nebuvo niekieno valdoma, nebuvo vyriausybės, o dabar jie yra e, gundomi įvairiausių ginklų tiekėjų. Reikia pasakyti, kad ta zona niekuomet nebuvo dorai kontroliuojama, o dabar ji tarsi yra visiškai nebekontroliuojama. Todėl labai svarbu, kad mes bendradarbiautume su visais regiono partneriais, įskaitant Alžyrą, Libiją, naujojusiomis e, Mauritanijos, Ekos valstybėmis kartu su tarptautinė bendruomenė. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame su Junktinių tautų biurų vakarų Afrikai. Ir e, turime suprasti, kad galbūt ir yra ryšių tarp Al-Qaidos e, EKN ir kitų judėjimų Nigerijoje. Nigeriečiai aktyvesni yra <clears throat> mm, šio, šio, šio, šio, šių problemų kūrime. O mes dabar ieškome Sahelių problemos sprendimo. Mes suprantame, kad e, judėti reikia greitai, nes kuo ilgiau padėtis bus nevaldoma, tuo sunkiau bus atkurti regionę valdžią, vyriausybę. Dėl kas iškasamosios pramonės. Aš nežinau, ar yra kokių teisės aktų rengiama jau dabar. Bet e, išorės veiksmų tarnyba labai aktyviai sprendžia konfliktinių mineralų klausimą. Su kitais partneriais padedančiams besisančiam šalims skatiname e, vietos mm, administraciją priimti e, iškesamosios pramonės skaidrumo e, mechanizmą, kad būtų galima geriau kontroliuoti, kas kontroliuoja pinigus, kur pinigus rautai vaikšto, kas atsitinka su produktais. E, Šiam klausimui mes skiriame daug dėmesio ir yra keliama daug skirtingų iniciatyvų, e, stengiantis juos sureguliuoti. Dėl Sudano labai trumpai. Ar e, tas teiginys suteikime šansą karui galėtų būti iš tiesų taip formuluojamas? Pastaraisiais metais dėl daugelio priežasčių padėtis keitėsi, nes abi pusės e, neturi pakankamai patirties, kaip tokiais atvejais elgtis. Pietų dalyje e, valstybė yra labai nauja, o šiaurinė dalis jaučia tokią egzistencinę grėsmę, mano, kad vyriausybė ir e, valstybė gali dinkti. Todėl valstybės gyv, abi gyvena tam tikroje įtampoje ir tarsi nebando siekti kompromiso. Tačiau patirtis rodo, kad paprastai jėga nepasiteisina sprendžiant e, tokius e, sunkumus, sureguliuojant skirtumus. Ir aš tikiuosi, kad abi pusės jau tą suvokė ir pagaliau sugrįž prie dėrybų stalo. E, jeigu jėga bus ir toliau naudojama, tai problemas tik užaštrės, o ne išsispręs. Kadangi dar trys kolegos norėtų pasisakyti, aš žinau, kad jūs turite išvykti, galbūt išklausysime kolegų, o paskui pasisakys ponė Marsten. Norėčiau suteikti žodį ponui Mauro. Sì, grazie, Presidente. E... Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nustebęs dėl to, kas buvo pasakyta, ypač dėl konflikto tarp Sudano ir Pietų Sudano. Visuomet galvojau, kad čia mes kalbame apie asimetrišką konfliktą, kur galima pateikti daug priekaištų kartu nuo vyriausybei. Aišku, aš suprantu, kad yra norima išlaikyti subalansuotą poziciją, tęsti taikos procesą, tačiau manau, kad nėra labai nuoseklu e, teikti tik tai tie, kad e, vyriausybės neturi pakankamai patirties. Man atrodo, kad kartūno vyriausybė kenčia ne nuo tru, e, ne nuo patirties e, stokos, bet tiesiog sąmoningai daro tokias, e, taiko dėl simo taktikas kad pasiektų tokiu būdu savo naudos. Kalbant apie Junktinių tautų saugumo tarnybą, galima tikėtis, kad ten bus konsensusas, tačiau ir saugumo taryboje yra tokių narių kaip Kinija, kuri e, taip pat daug pelnosi iš dėlsimo taktikos. Todėl norėčiau pasakyti tokį dalyką. ES pozicija E, ar ji yra tokia, kad mes tiesiog palaikome tai, kas buvo pasakyta, kad e, norime turėti subalansuotą poziciją, ar mes suvokiame, kad jeigu kalbame apie asimetrišką konfliktą, tai tuomet reikia įvertinti Pietų Sudano sieki kurti normalią valstybę. Jeigu mes ir toliau laikysimės dabartinės pozicijos, tai tuomet kitą kartą um, kalbėsime jau visai apie kitokią situaciją, kur nebus absoliučiai jokios veiksmų laisvės. Dėkoju, ponė Mauro. Dabar ponė Liozink. Dėkoju. Turiu pasakyti, kad esu labai nustebusi dėl to, kad kolegos yra tokie nustebę nes dabar pratęsiu tai, ką pasakė kolegė De Kaiser. Europos Sąjunga palaikė pietų Sudano atsiskyrimą, e, nepaisydama tų problemų, kurios egzistavo, pavyzdžiui, dėl e, neišaiškintos sienų problemos, taip pat karinių problemų, tos problemos buvo žinomos nuo pat pradžių, tie konfliktai tos problemos buvo ir buvo aišku, kad jų, jos nėra išspręstos ir kad artimiausių metų tos problemos taip pat nebus išspręstos. Ir man yra labai keista, kad dabar daug kas yra nustebę dėl tos dabartinės situacijos. Tačiau nevaisant to norėčiau užduoti keletą konkrečių klausimų, tai yra tokie patikslinimo klausimai norėčiau paklausti, koks yra e, tikslus ES misijos žubane planas ir kas, kokios galėtų būti tos misijos užduotis. Ir kitas mano klausimas, ar ES valstybės narės e, dalyvaus laikinoje saugumo taryboje abėje. Dėkoju. Toliau paskutinis kalbėtojas ponė Munic. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė Marijo Mauro. Jūs labai aiškiai apibūdinate problemą. Ta problema yra ES vaidmuo Sudane ir Pietų Sudane, juk tai yra procesas, kurį stebėjome nuo, mat, nuo pat pradžių ir toliau turėtume bandyti užimti tam tikrą vaidmenį tame procese, kad e, tas dabar vykstantis procesas neįtakotų e, regiono vystimosi dinamikos. Ponas Vestkot atkreipė dėmesį į tai, kad Ekovas e, siūlo išteklius, kad būtų išlaikytas stabilumas regione. Dabar pasakysiu keletą praktinių dalykų. Mes to jau kalbėsime apie biudžetą. Norėčiau pasakyti, kad stabilumo priemonė, e, jai skirtos lėšos buvo ženkliai apkarpytos, o tai juk yra ta priemonė, kuri turėtų būti taikoma būtent esant tokiom problemam. Ta pati galima pasakyti apie e, vystimosi pagalbos priemonės lėšos šitie, šitoms priemonėms buvo apkarpytos nepaisant to, e, koks buvo įvertintas tų lėšų poreikis. Taigi, kaip Jums atrodo, kaip būtų galima skatinti tas politikas, e, kaip, galima, e, kaip bus galima finansuoti Afrikos misiją? Ar Jums atrodo, kad mums pakanka išteklių? Ir ar jūs pritarėt, pritarėte e, Europos komisijos pozicijai, kuri tvirtindami 2013 metų biudžetą ir artimes, artimiausią finansinę perspektyvą ženkliai sumažino lėšas toms programoms, pagal kurias ES labai aktyviai veikia tiek politinė, tiek ekonominė prasme. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū, pana Munis. E, pana Marsden, dabar jums tenka turbūt nelengva užduotis atsakyti į šios klausimus. Ačiū pasistengsiu atsakyti į klausimus dėl Sudano ir Pietų Sudano visų pirma. Pirmiausia, ponios De Kaiser, svarbus pastebėjimas, kodėl viskas vyksta taip blogai, krypsta į blogąją pusę pastaruoju metu, ką daugiau galėtų padaryti tarptautinė bendruomenė, kodėl viskas taip įvyko. Manau, kad vienas iš esminių e, dalykų yra tai, kad mes susidurime su didžiuliu nepasitikėjimu iš abiejų vyriausybių pusės. Galbūt tai ir nestebina, kad po daugelio pilietinio karo dešimtmečių taip yra. Tačiau turime nepamiršti ir iššūkių, kurie laukia siekiant jos priversti susitarti. Abi vyriausybės yra įsipareigojusios dirbti dviejų valstybių koncepcijos pagrindu, tačiau praktikoje matome, kad jos e, nuolat e, tai priiminėja trumpalaikius taktinius sprendimus darybose, o ne strateginius e, sprendimus pagristus tokia koncepcija. Beki darbo grupė, man atrodo, padirbėjo labai nemažai per pastarosius pusantrų metų ir suartino e, abi šalis, kad jos pasirašytų kai kurios susitarimus dėl sienų žymėjimo dėl piliečių statuso abiejose šalise, dėl saugumo tvarkos ABA, dėl e, bendros savanoriškos misijos, dėl nepolimo ir taip toliau. Tačiau svarbiausia problema yra tai, kad e, šie sustarimai arba negyvendinti, arba tik tai dalinai gyvendinti. Ir todėl galime grįžti prie klausimo, ar abi e, vyriausybės turi politinės valios E, pasirinkti taikos, o ne karo kelią ir pasistengti skirtumus išsiaiškinti taikiai, o netaikant karinius sprendimus. Ir ar jos gali uh, žvelgti toliau negu trumpalaikiai taktiniai sprendimai, uh, atsižvelgiant į jų tarpusavio priklausomumą uh, ir dirbti dviejų valstybių koncepcijos pagrindu. pagrindu. Kovo viduryje buvo tam tikras optimizmo momentas, kuomet abi pusės sutarė, susitarė dėl e, naftos. Jos sutarė, kad bus sunku, jei galbūt net neįmanoma e, išspręsti skirtumų tarp to, ko prašė Hartumas ir e, ką Džuba siūlė mokėti už naftotikių naudojimą. Ir prezidentui Mbeki pasiūlius, abi vyriausybės turėjo kreiptis tarptautinę bendruomenę, kad ji prisidėtų vienu trečdaliu, sprendžiant užkišti tą klasinę spragą, kurios trūko hartumui. Tai taip pat uh, salėje Kiras, e, lankydamasis Briuselėje, taip pat apie tai kalbėjo. Todėl pasiekus tokios pažangos e, viskas vėl sužlugo, tai aišku nuvilia. Ir vėl pradėjo, buvo pradėta eskaluoti įtampa pasienyje, e, atsirado susirėmimų tarp abiejų armijų pastarosiamis savaitėmis. Dėl Kinijos vaidmens mes turime didelių bendrų interesų su Kinija, siekiant raginti abi vyriausybės siekti taikaus susitarimo ir spręsti problemas likusias po taikos susitarimo, kuris pasirašytas anksčiau. Aišku, kad Kinija turi įtakos hartume e, jau nuo seno ir e, jie, aišku, turi interesų ir pietų sudane. Matome, kad Kinija tampa aktyvesnė, nes jos bendrovių e, interesams poveikiai daro šis konfliktas ir mes stengiamės kaip galima daugiau e, bendradarbiauti su Kinijos valdžia, su Kenijos e, ypatingojų pasiuntiniu, kuris e, dirba abiejose sudanuose. Ir, aišku, jų vaidmuo bus labai svarbus, remiant Beki darbo grupės darbą. Mes manome, kad tarnai bendruomenė stengiasi, kiek gali paremti Beki grupės darbą ir galbūt galima būtų ieškoti būdų suteikti dar didesnę politinę paramą dėl galimybės kurti, e, statyti alternatyvų naftotikį per Keniją. Pietų Sudano vyriausybė yra užsiminusi, kad pirmenybė, aišku, būtų teikiama susitarimui su Hartumo vyriausybė. Jeigu būtų galima sustarti dėl to, ką jie mano būtų e, laikyti sąžiningomis e, sąlygomis. Tačiau jiems taip pat nerima kelia e, Sudano vyriausybės veiksmai, konfiskuojant e, dalį e, naftos siunčiamos į Port Sudaną. Ir, aišku, be jokių garantijų, kad tai nebus daroma ateityje. Matome, jog jie dabar galvoja, galbūt būtų geriau statyti alternatyvų naftotiekį, galbūt per Keniją. Akivaizdu, kad nors iš pradžių jie kalbėjo, kad tai galėtų padaryti per metus, tačiau visi ženklai rodo, kad tai užtruktų minimaliai 2-3 metus, o galbūt ir ilgiau. Todėl tokios galimybės galimybė ir tokio varianto galimybė yra labai neaiški. Tačiau patys labai rimtai apie tai galvoja. Dėl humanitarnės pagalbos mobilizavimo Sudanui ir Pietų Sudanui. Tai žinau, e, Sudano ir Pietų Sudano programos e, yra vienos didžiausių pasaulyje, tiek Sudane, tiek Pietų Sudane. Deja, humanitariniai iššūkiai Pietų Sudane didėja labai greitai dėl genčių konfliktų, pavyzdžiui, džiunglos valstijoje pabėgėliai per sieną atvyksta iš Sudano e, ir taip toliau. Nepaisant, dar ir šiaip apskritai bendrų maisto tiekimo problemų. Taigi, ko gero gali prireikti didesnės humanitarinės pagalbos iš tarptautinių donorų pusės. dėl pietų Sudano prisijungimo prie kotonų susitarimo. Pagal kotonų, jeigu jie pasirašytų susitarimą, jie turėtų e, siekti pasirašyti ir e, ratifikuoti Romos statutą. Tikimės, kad Sudanas ir Pietų Sudanas sugebės išspręsti e, savo nesutarimus e, kaip galima greičiau dėl valdysenos Pietų Sudane pažangos. Na, mums nerima kelia ir toliau žmogaus teisų problemos e, susijusių su SPLA ir policijos e, veiksmais, tai iš dalies yra susijęs su tokio ne, perėjimo e, nuo sukilėlių ar e, ginkluotų grupuočių armijos prie reguliarios armijos ir procesas e, vis dar vyksta. Džiaugiamės tuo, kad e, Pietų Sudano vyriausybė pripažįsta savo problemas ir yra pasirengę prašyti pagalbos. Man atrodo, kad toks požiūris yra pozityvus. Dėl uh, vyriausybės darbo apskritai Pietų Sudano vyriausybė yra uh, įsteigusi konstitucijos peržiūros komisiją ir rengia nuolatinę, naują nuolatinę konstituciją. Ši komisija įtraukia įvairių pusių atstovus, e, e, skaitant mažas opozicinės partijas. Ir nors komisijos, darb, komisijos darbo šėlį metą tai, kas vyksta pasienyje su Sudanu, mes turėtume remti ir šį darbą, bei žmogaus teisų komisijos darbą Pietų Sudane. Ir taip pat prisidėti prie teisėjų mokymo. Naftos klausimas e, pietų sudane. Na, dabartinė situacija kilo dėl to, kad praėjusiu metu gruodžio mėnesį tai buvo e, susijęs su dėrybomis Adisabeboje. Hartumo vyriausybė pareiškė, kad jie konfiskuos dalį Pietų Sudano naftos port Sudane, sakydami, kad e, Pietų Sudanas nemoka tranzito mokesčių Hartumo vyriausybei nuo praeitų metų Liepos mėnesio. Ir nors dėrybos tuo metu dar vyko, jie sakė, kad jie negavo jokių pinigų. Pietų Sudanas sakė, kad vyksta dėrybos, o jie moki, moka transporto mokestį. Situacija pablogėjo ir sausio pabaigoje Pietų Sudanas nusprendė uždaryti naftos gavybą, sakydami, kad Hartumo vyriausybė be to, kad konfiskavo naftą Port Sudane, pastatė naftokiai, nukreipiant Pietų Sudano naftą į naftos perdimo gamyklą Hartume. Ir už tą eksportą Pietų Sudanas negavo jokių pinigų, todėl jie nusprendė iš vis naftos gavybą sustabdyti stabdyti. Tai buvo, aišku, drastiškas sprendimas, tačiau buvo galima tikėtis, ne, nebuvo galima tikėtis, kad pietų sąjunga vyriausybė nuės taip toli, tačiau taip įvyko. Ir tai turėjo rimtų ekonominių pasiekmių. Tarptautinė donorų bendruomenė, skaitant Europos Sąjungą, e, sakė, mes negalime uh, užpildyti tą finansinę spragą, kurią paliko naftos pajamų nebuvimas, tačiau aišku, humanitarinis poveikis mums kelia didžiulį nerimą. Situacija gali pasidaryti dar rimtesnė ateityje. Turbūt tikriausiai, tikriausiai jūs skaitėte Pasaulio banko ataskaitą, kuri nutekėjo į spaudą. Taigi, Sudanas taip pat e, susiduria su didelės e, ekonomijos krizės pavojumi, neturėdami užsienio atsargų. Ir šiaurėje nuvertėja valiuta, didžiulė infliacija, trūksta užsienio valiutos rezervų. Todėl situacija yra kelianti nerima tiek džiuboje, tiek hartume. Ir reikalas tik tai, klausimas tik tai tas, kuri pusė žlugs pirma. Taigi ekonominis veiksnys yra labai svarbus. Ir aišku, svarbu, kaip jisai susijęs su e, politinėmis darybomis. Taip pat. Ar reikia daryti daugiau, kad paremtume pietų Sudaną? Na, mes nuo pietų Sudano nepriklausomybės paskelbimo mes stengiamės laikytis taip vadinamo subalansuoto visapusiško požiūrio, nes nenorėjome, kad susidarytų įspūdis Sudanui, jog pietams e, paskelbus nepriklausomybę mes atsuksime nugarą Sudanui ir nesidomime jais, o tik tai domimės pietu, piet, pietumis. Ir mes pripažįstame, kad, kad pietų Sudano stabilumas būtų nulatinis, labai svarbu E, kad dėl to, kad abi šalis yra viena kitos priklausomus, reikia remti abi valstybės, o ne te, teikti daugiau dėmesio vienai. Taigi, man atrodo, mūsų argumentai yra tokie. Žinoma, Pietų Sudanas yra labai skurdi šalis ir mes darome viską, ką galime, kad teiktume humanitarinę pagalbą ir vystamąją pagalbą. Na, o dabar klausimas, ar neturėjome būti nustebę dėl to, kas įvyko, dėl to, kas įvyko abiejoje ir e, aukštutinio Nilo problemos. Žinoma, visiškai teisinga. Mes supratome, kad protokolas e, nebuvo visiškai gyvendintas nei viešų konsultacijų prasme, nei SPLA pajėgų e, panaudojimo prasme. Ir iš dalies dėl to e, situacija pasidarė labai sudėtinga. Abiejos problema yra ypatingai sudėtinga. Ir svarbus žingsnis būtų, jeigu abi, e, abi vyriausybės išvestų savo saugumo pajėgas, e, remdamasis e, birželio mėnesio susitarimu. E, Pietų Sudanas tai padarė ir prieimus saugumo tarybos rezoliuciją tikimės, kad Hartumas išves savo pajėgas ir Mbeki grupė galės toliau aptarinėti, koks turėtų būti abiejos galutinis statusas. Buvo užduotas klausimas apie ES misiją pietų Sudane. Yra planų pasistumėjusių gana į priekį e, CSDP misiją nusiųsti, kuri pirmiausia turėtų užtikrinti Džubos oro uosto saugumą. Tai yra diskretiškas projektas, kuris e, gali būti pradėtas gana greitai, siekiant e, užtikrinti saugumą Džubos oro uoste. Ir toks būtų konkretus e, ES indėlis. Na ir paskutinis klausimas apie tai, ar ES valstybės narės galėtų siūsti personalą į jungtinių tautų pajėgas abiejoje Na, tos pajėgos e, susideda daugiausiai iš Etijopijos kariškių. Yra civilių personalų, personalo iš kai kurių kitų šalių ir manau, kad geriausia galimybė būtų, būtų nu, prisidėti prie bendros e, sienos tikrinimo misijos. Tam reikės tarptautinių stebėtojų ir čia yra galimybė platesniam šalių spektrui, skaitant ES šalis, e, siūsti ir savo e, personalą. Labai ačiū. Tai buvo šio darbo tvarkės klausimo pabaiga. Vienos mintis per traukėlę dabar. Okay, colleagues, we can start. Taigi, kolegos, galime pradėti iš naujo mūsų posėdį. Toliau keisimės nuomonėmis su Albanijos e, užsienio reikalų ministru, kuris taip pat yra ministro pirmininko pavaduotojas. Jis atsakingas ir už Albanijos integraciją į Europos Sąjungą. Taip pat keisimės nuomonėmis su Albanijos parlamento integracijos į Europos Sąjungą e, pirmininkė. Uh, Ji yra atsakinga už visus mm, santykius su ES parlamente. Aš norėčiau pabrėžti, kad pasikviesdami e, vyriausybės ir parlamento opozicijos atstovą, Europos parlamentas nori parodyti, kad tvirtai remia konstruktyvų dialogą Almenijoje. Tai yra ne tik vienas iš pagrindinių 12 pasirinkimo narystė prioritetų, bet ir e, būtina sąlyga demokratijai funkcionuoti. Mes norime skatinti Albanijos politinės jėgas ir toliau e, dirbti link Albanijos integracijos į ES, nes pabrėžėme, jog tvirtai reikia konsoliduoti demokratiją, stiprinti parlamento įgaliojimus ir kurti politinės tolerancijos dvasę. Taip pat norėčiau kreiptis jūs, kad e, patvirtintumėte, jog reikia nedelsant įvykdyti rinkimų reformą. Europos parlamentas ir ES turėtų skatinti Albaniją toliau vaidinti konstruktyvų vaidmenį, palaikant regionų stabilumą ir sprendžiant etninės įtampos regione klausimus. Ypač galvojant apie pastarojo meto įvykius e, buvusioje Makedonijos Respublikoje, buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje ir Kosove. Dabar aš norėčiau suteikti žodį e, žodį ponui Aksi Himastu, kuris yra vice e, premjeras ir užsienio reikalų ministras, o paskui suteiksime žodį parlamento atstovė. Taigi pirmiausia žodis ministro pirmininko pavaduotojui. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man e, labai didelė garbė kalbėti šiame komitete ir pristatyti e, pozityvius svarbius pokyčius Albanijoje. Taip pat norėtume pristatyti Albanijos regioninę politiką. Žinant, kad neseniai Albanija e, pa, gavo e, besirengiančios valstybės Europos nariai e, statusą. Aš čia esu su e, parlamento atstovais, ponė Bregu ir Bušatį. Jie e, padės man atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Bet pirmiausia, noriu padėkoti gerbiamą pirmininkų už tai, kad šis renginys buvo suorganizuotas. Esu dėkingas taip pat ir visiems komiteto nariams už tai, kad jie ryštingai prisideda prie Albanijos prisijungimo prie ES ir prie ES plėtimos į Vakarų Balkanus politikos. ES integracijos procesas Albanijos žmonėms yra svarbiausias tikslas tai yra siekis, kuris mus suvienyje ir padeda patikimai e, vykdyti visuomenės politinės ir ekonominius pokyčius. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį buvo pasirašytas visų partijų politinis susitarimas dėl partijų dalyvavimo politinėme gyvenimo ir dalyvavimo e, visuomenės ir vyriausybės parlamentinėme dialoge. Tačiau suprantame, kad reikia simtis dar daugiau pastangų. Mums e, dirbant padeda ES institucija, ypač ES e, komisija bei ES parlamento nariai. Mes visi manome, kad e, pažanga link 12 pagrindinių prioritetų įgyvendinimo 12 prioritetų buvo išvardinti 2010 metais komisijai paskelbus nuomonę, reikalauja visuomenės E, vyriausybės ir parlamento dalyvavimo. Europos komisijos plėtros komisaras ponas Fiulė tą labai aiškiai patvirtino neseniai apsilankęs Tiranoje. Kadangi artėja nacionaliniai rinkimai, visos politinės partijos išreiškė e, įsitikinimą, kad e, prezidento rinkimų procesas atitiktų konstitucijos visus reikalavimus. Politinio dialogo ir bendradarbiavimo parlamente atkūrimas buvo pagrindas siekiant pažangos e, įgyvendant Albanijos reformų darbo atvarkę. Vyksta ilgalaikis visą apimantis konsultavimosi procesas, priimtas nacionalinis veiksmų planas ir gyventos reikiamos priemonės, kad na, e, galėtų vykti dabar pastebima pažanga. Darbinė programa buvo priimta reformoms įgyvendinti, e, buvo parengti 34 pakeitimai e, asamblėjos darbo tvarkos taisyklėms, bet reikia dar pasistengti, kad administracijos gebėjimai ir parlamento vaidmuo e, sustiprėtų, kai reikia spręsti problemas susijusias su ES plačių konsensusų yra priimti visi klausimai, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota dauguma. E, suprantame, kad reikia patvirtinti sąrašą įstatymų, kurie turės būti priimti kvalifikuotąją balsų daugumą. Ombudsmenas yra patvirtintas pritariant visoms partijos, jis susilaukė visapusiškos paramos e, jo sudėtingame darbe. E, Laikinas parlamento rinkimų reformos komitetas, kuriam padeda ir aukštos kvalifikacijos nacionaliniai ekspertai, jau e, patvirtino svarbius įstatymų pakeitimus atitinkančius ESBO ir Europos reikalavimus. Akivaizdu, kad e, rinkimų reformą reikia užbaigti laiku, besirenkiant kitiems rinkimams. Pagrindinė reforma e, susijusi su rinkimais turės būti baigta gana greitai. Dėl valstybės administravimo reformos Čia dėmesys yra skirtas valstybės tarnybos įstatymo pagerinimui, taip pat efektyviam to įstatymo įgyvendimui ir administracijos gebėjimų stiprinimui. Daug pažangos yra pasiekta ir įtvirtinant teisės virsenybę. Teismų reformos strategija ir veiksmų planas yra priimti, taip pat yra priimtas stebėjimo mechanizmas e, šios reformos įgyvendinimui. Norint e, sustiprinti teismų sistemos efektyvumą, dabar e, yra sukurta tarpininko ir licenzijavimo tarnyba. Europos e, komisijos teisinė pagar, pagalba e, šioje srityje mums yra labai naudinga. E, yra suteiktos reikalingos priemonės teismo sprendimams įgyvendinti. Naujai yra sukurtas vadovas tikrinimams, e, kurį, kuriuos organizuoja Teisingumo ministerija. Tai sustiprins teismų patikimumą. E, Kova su korupcija ir toliau išlieka e, Albanijos vyriausybės prioritetas. Dėmesys yra sutelktas į teisinės ir operatyvinės bazės pagerinimą bei institucijų bendradarbiavimo sustiprinimą, kad būtų sukurtas tvirtas e, precedentų pamatas šioje srityje. Duomenų rinkimo ir perdirbimo sistema kuriama, e, visos suinteresuotos pusės prisideda prie to, kad būtų uh, E, panaikintas imunitetas valstybės veikėjams ir teisėjams, kurie dalyvauja korupcijoje. Valstybė imasi svarbių pastangų, e, kurios davė rezultatų, yra sustiprintas institucijų bendradarbiavimas kovojant su e, nus, organizuotu nusikalstamu, kova su narkotikų priekyba, pagerintas bendradarbiavimas su užsienio teisės tvarkos institucijomis, nuosavybės teisų srityje yra priimta nuosavybės teisų strategija ir e, numatytas planas teisės juridiniai bazai pagerinti. 2011 m. gruodžio mėnesį nuosavybės klausimų e, generalinio direktoriaus etatas buvo įkurtas. Be to yra pasiekta pažangos e, gerinant nekilnojamo turto registravimo ir turto kompensavimo sistemą. Albanija turi žmogaus teisų įgyvendimo konstitucinę bazę ir teisinę bazę. Tai leidžia užtikrinti pagarbą mažumoms. Labai daug dėmesio yra skiriama, kad e, ši teisinė bazė būtų įgyvendinta. 2011 m. spalio mėnesį buvo suorganizuotas gyventojų ir jų būsto surašymas, laikantis tarptautinių standartų. E, klausimynė buvo ir klausimai dėl etinės kilmės, e, religinės priklausomybės tai e, leidžia įtvirtinti žmonių tapatybės principus. Dabar suprantame, kad reikia e, pakoreguoti Albanijoje mažumų politiką, vadovaujantis tokia teisinga ir tiksliai surinkta statistika dėl Romų mažumos. Yra e, surinkta ir atlikta daug uh, veiksmų ir numatyta e, dar daugiau veiksmų 2010-2015 e, metais e, pagerinant Romų padėtį Albanijoje. Dėl Romų šeimų e, išvarimo iš gyvenamųjų vietų e, yra priimti atitinkami teisės aktai ir pagal juos iš namų išvarytoms Romų šeimoms yra suteiktas būstas nemažai e, dirbama ir tokias rytise kaip švietimas, sveikata ir panašiai. Labai daug yra daroma, e, kad būtų gerinamas visuomenės informatumas apie e, smurtą susijusiu su lytimi, vaikų teisės, neįgaliųjų teisės, taip pat lesbiečių, gėjų ir transeksualų teisės. E, pastarųjų atvejų bus priimtos teisinės išvados gegužės mėnesį ir e, po to netrukus turės e, būti įsteigtos reikalingos apsaugos institucijos. Šiais metais Albanija pažymė savo nepriklausomybės šimtmetį ir mes tikimės, kad būtent šiais metais Albanija imsis svarbių žingsnių link, eidama link Europos Sąjungos. 2012 metai yra mūsų galimybių metai. Mes esame pasiryžę uh, bendradarbiauti, kad ši galimybė taptų realybę. Taip pat akivaizdžios pažangos yra pasiekta e, visose mano išvardinose srityse, mes, bet mes žinome, kad mūsų e, laukia dar ir daug iššūkių. Dirbame konstruktyvėje dvasėje, mes tikimės, kad tai užtikrins ilgalaikius rezultatus ir visos interesuotos ir susijusios pusės e, turi jaustis atsakingos už dabar vykstančius procesus, nes visi albanai nori eiti link Europos. Norėčiau keletą žodžių pasakyti apie e, pokyčius Vakarų Balkanuose. Albanija ženkliai prisideda prie regioninio bendradarbiavimo ir suvaidina labai svarbu vaidmenį e, sutaikant regioną, palaikant sutaikinimo procesą. Mes manome, kad toks procesas yra geriausia e, priemonė išspręsti praeities problemas ir išliekančius skaudžiausius klausimus. Tai yra geriausias priešnodis ekstremizmui, e, kuris vis dar pasireiškia regione. Gegužės 10 dieną šiais metais Albanijos parlamentas priemė įstatymą dėl e, bendradarbiavimo su EULEX e, speciali tardymo grupė yra įsteigta. Ir tai akivaizdžiai parodo, kad mes norime bendradarbiauti, išnagrinėjant e, kaltinimus, kurie yra išvardinti 2010 e, metais Europos tarybos ir Dick Martino dokumentuose. Mes norime, kad tie kaltinimai ir šios bylos būtų išnagrinėtos visiems laikams. Albanija labai aktyviai dalyvauja regioninėse iniciatyvose ir stengiasi sustiprinti bendradarbiavimą su kaiminėmis valstybėmis, išplėsti regioninę rinką ir paremti viso regiono integraciją į ES ir NATO. Mes prisidedame prie energetikos infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir fizinių ir nefizinių bendravimo kliūčių šalinimo. Po keletos dienų Albanija perims pirmininkavimą Europos tarybos ministrų komitete, o ten šūkis yra vieningi įvairovėje. Ir tai yra Europos integracijos ir regionų bendradarbiavimo e, pagrindinis šūkis. Albanija e, supranta, kad bendradarbiavimas su kitomis šalimis, regiono kaiminėmis yra vienintelė e, galimybė, kaip čia vienintelė priemonė, leidžiant eiti link Europos Sąjungos. Mes suprantame, kad visose kaiminėse valstybėse gyvena albanų grupės ir gero ryšio palaikymas su jomis leidžia užtikrinti toleranciją ir e, geranoriškumą. E, Arbanija prisideda prie regiono stabilumo stiprinimo. Mes e, suprantame, kad mūsų vaidmuo yra labai didelis. Ačiū ir dabar aš suteiksiu žodį ponui Bušadį, kuris išsakys savo pastebėjimus. Mr. Chair, Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, iš tiesų malonu čia lankytis ir pasidalinti su jumis mintimis apie Albaniją. Europos parlamentas skatino Albaniją laikytis transformacijų ir, ir žengimo link demokratijos kelio kadangi aš esu opozicijos narys ir Europos, Europinės integracijos komiteto narys, aš norėčiau pasinaudodamas progą pabrėžti, kad mes manome, kad Europos integracijos procesas yra mūsų nacionalinis prioritetas ir tai atsispindi įvairiose visuomenės lygiuose. Turėdami tai omenyje, praėjusi lapkritį mes pasirašėme politinį susitarimą, e, pagal kurį iki kovo pabaigos buvo įvykdyta e, parlamentinė ir rinkiminė reforma. Taip pat mes prisidėjome prie proceso, kuomet buvo peržiūrėtas veiksmų planas ir buvo nustatyti esminiai prioritetai Albanijos, Albanijai siekiant narystės Europos Sąjungoje apžvelgiant šiuos e, procesus galima pasakyti, kad e, lapkričio politinis susitarimas pasiekė tik tai kai kurių tikslų. Tai yra pati, patvirtinant tam tikrus įstatymus ir įsteigiant ombudsmeno e, postą. Tačiau galima pasakyti, kad mūsų darbas prie rinkimų reformos dar kol kas nėra baigtas. Taip pat reikia peržiūrėti Centrinės rinkimų komisijos darbą. Ir e, tai yra susijęs su rinkimų įstatymu. Taip pat reikia kalbėti apie rekomendacijas e, dėl. Dėl rinkiminių diskusijų mums atrodo, kad e, Reikia siekti, kad Albanijoje rinkimai vyktų pagal visus tarptautinius standartus ir tai turėtų būti e, ne tik mūsų prioritetas, bet taip pat aiškus signalas, kad mes e, atsisakome praeities, kuri netitiko e, tarptautinių standartų. Todėl mes manome, kad rinkiminė reforma turėtų e, būti pabaigta kiek įmanoma greičiau. E, E, taip pat reikia pabrėžti, kad e, panaši reforma susijusi su parlamento darbu dar nebuvo įgyvendinta. Pilietinės visuomenės reakcijos rodo, kad e, mums reikia taisyklių, kurios reglamentuotų parlamentinį gyvenimą. Mums reikia atsisakyti slapto balsavimo, kuomet yra kalbama apie asmenis ir nepriklausomas institucijas pagal tą principą, kai premjeras kreipiasi į e, parlamentarus, parlamento nariai turi turėti galimybę diskutuoti su juo. Jeigu kalbame apie asmenis, kurie tarnauja tarptautinės e, nepriklausomose institucijose, e, jie neturėtų būti priklausomi nuo parlamento narių, jie, jie, jų darbas turėtų prisidėti prie tų institucijų nepriklausomumo. Todėl labai svarbu e, įgyvendinti trečiąjį mūsų prioritetą, kuris yra e, susijęs su e, balsavimu parlamente e, ir to balsavimo politizavimo atsisakymo. E, kalbant apie auk, aukščiausiojo teismo ir konstitucinio teismo reformas, šie procesai buvo labai politizuoti ir e, kol kas e, šios klausimus sprendžia e, vadovaujanti mažuma. Konstitucinis teismas e, turi, jame turi likti aštuoni, o ne, ne devini nariai, kad būtų galima užtikrinti sprendimą daugumos, balsų dauguma. E, aukščiausiam teisme turėtų likti 16 vietoj 17 narių. E, ir va, vadovaujanti mažuma neturėtų siekti postų šiuose teismuose. Mes turime užtikrinti taip pat sklandų Respublikos prezidento rinkimų procesą, kuris atitiktų konstitucijos nuostatas. Tai iš tiesų bus tarsi lakmuso testas E, mūsų valdžiai. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, prezidento vaidmuo yra labai svarbus kai kuriuose sritise e, teisingumo, saugumo, gynybos ir diplomatinės tarnybos sritise. Taip pat reikia kalbėti apie kitus prioritetus susijusius su viešaja, e, viešo administravimo sektorium, kalbėti, e, kalbėti apie e, kovą su nusikalstamumu, su mažumų, ypač romų diskriminavimu ir spręsti kitas problemas. Mes turime užtikrinti, kad visos Albanijos valdžios institucijos veiktų pagal tarptautinius standartus. taip pat užtikrinti reformas, kurios įtakotų, kad visi įstatymai būtų priimti trijų penktųjų dauguma. Taip pat mes norime, kad vyriausybė savo žodžius palidėtų konkrečiais veiksmais. Mes spręsime, švesime Albanijos nepriklausomybės šimtmetį ir čia svarbu kalbėti apie Albanijos sėkmę demokratizacijos procese. Dėkoju uždėmės ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. No. Okay, please, Madame Bregu, minister. Toliau pane Bregu, Albanijos Europos integracijos ministrė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, manau, kad pats laikas buvo jums pamatyti mus visus kartu Europos parlamente. Ir pamatyti, kad visi šie nauji žodžiai yra tapę mūsų politinio diskurso dalimi. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes atstovaujame tiek daugumos vyriausybę, tiek opoziciją. Net asmeniškai aš džiaugiuosi tuo bendradarbiavimo procesu Mes iš tikrųjų labai artimai dirbame su ponu Bušati, rengdami veiksmų planą, e, kuris e, e, yra pagristas tiek jo komiteto darbų, tiek pilietinės visuomenės įnašų. Ir man atrodo, kad labai dabar yra geras laikas Albanijai ministro pirmininko pavaduotojas jau detaliai paaiškino, kokios reformos yra vykdomos šiuo metu, pavyzdžiui, rinkimų reforma ir dabar bandome atsižvelgti į vaisius pasiūlymus, dėl kurių yra sutarusios e, abi partijos kartu su SBO ir ODIR Komiteto darbo terminas baigėsi rytoj, tačiau nepaisant visų prieštaringų klausimų, kurie visada kyla diskusijose tarp politinių jėgų e, ir, e, ir toliau e, reformų procesas tęsis bendradavimo dvasia, siekiant sukurti kritinę masę, kad Albanija pajudėtų žengtų dar vieną e, e, žingsnį ir, e, aišku, turbūt nesulauksime kandidatės statuso, tačiau galime pademonstruoti visų politinių jėgų brandumą svarstant stojimo procesą. Aš manau, kad tai yra mums labai svarbu. Balbanijoje atsirado naujas konsensuso supratimas, suvokimas, bendradarbiavimo suvokimas. Kaip žinote, E, daug įstatymų, kurie e, laukia savo eilės parlamente, jau atsispindi veiksmų plane, kurios teikiama kasmet e, komisijai apie tos naujus įstatymus, kuriuos reikia tvirtinti plenarinėse sesijose. Norėčiau pakalbėti apie vieną mintį, kurią paminėjo panas Bušati savo pasisakymę, vieną iš teisingų minčių dėl imuniteto panaikinimo. Nuo kovo mėnesio per e, susitikimų stabilizavimo ir asociacijos komitete vyriausybės vardu aš esu pareiškusi ne tik e, mūsų atsidavimą, bet ir mūsų norus e, laikyti imuniteto panaikinimą kaip vieną iš sąlygų gauti kandidatės statusą. Tai ne tiek politinė retorika. Čia yra tvirtų argumentų. Aš tikiu dalykais e, ir e, mes sutrėme su Albanijos parlamento narių nuomonę. Imunitetas negali užkirsti mums kelio į priekį kovant su korupcija. Manau, kad imuniteto panaikinimas yra. Tai ne tik turi būti reiškiamas, ne tik demonstruojant savo politinio žodino mokėjimą. Į tai reikia žvelgti rimtai. Ir dabar pats laikas tai padaryti. Nemanau, kad yra priežasčių atidėlioti šį žingsnį. Ta pati galima pasakyti apie kitas e, reformas, kurios yra 12 e, punktų prioritetų dalis, ką labai rimtai žiūri visos Albanijos institucijos ir gyvenančios organizacijos. Bet kaip sakiau, jeigu iki lapkričio mėnesio buvo didžiulis nerimas reiškiamas visuose mūsų susitikimuose. Dėl politinės situacijos Albanijoje, jeigu iki 11 metų lapkričio mėnesio nebuvo pozityvios situacijos, tai dabar mes galime pareikšti, kad dialogas vyksta konsensuso pasiekto lapkričio mėnesį pagrindu ir jis tęsis. Ir tai yra geriausia, kas e, matosi iš to, kas ko nebuvo prieš du metus ir kas yra dabar. Dėl kitų reformų, tai jos tikrai yra vertinamos rimtai ir aš asmeniškai manau, kad mūsų laukia dar pakankamai ilgas kelias. Taigi, mano nuoširdus prašymas būtų mus vertinti pagal tai, ką mes esame pasiekę ir kur mes einame į priekį. Man patinka komisijos požiūris. Žvelgime į procesą ateitį ir senus nesutarimus reikia palikti praeitie. Ačiū. Uh, our... Labai ačiū. Labai ačiū kolegoms iš Almanijos už tai, kad uh, taip išsamei pristatė politinę padėtį Albanijoje ir patikino mus, kad uh, jie yra pasiryžę siekti demokratijos, regionų integracijos ir Europos integracijos. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Kukanui, kuris yra delegacijos ryšiams su Albanija pirmininkas, bet to jis inicijavo šiandienos diskusiją. Šmister. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, labai malonu matyti garbinguosius svečius iš Albanijos e, tuo pat e, e, metu, kai mes visi sėdame prie stalo tartis. Aš manau, kad tai yra įkvepiantis ženklas. Trumpai aš kalbėsiu, nes kitaip reikėtų kartoti tai, apie ką aš jau kurį laiką kalbėjau. Gerai, kad e, mes gauname gerų žinių iš tiranos. Pats laikas. Laikas eina greitai. Pri prezidento rinkimai artėja, pažangos ataskaita tuoj bus parengta, taigi reikia konkrečių apčiuopiamų rezultatų. Labai džiaugiamės, kad politinės partijos dalyvauja politinėme dialoge, tai tikrai įkvepia. Aš labai asmeniškai džiaugiuosi, kad dabar jau padėtis keičiasi ir energijos e, tvarkymo srityje baigta švaistyti energiją e, e, ir kaltinti kitus partnerius, kad jie e, vieno ar kito dalyko nepasiekė. Vietoj to, kad būtų skatinamas politinis dialogas siekti kompromiso, atveriančio kelią į priekį, nes tai yra vienintelė išeitis. Aš noriu pagirti ir padėkoti Europos komisijai už padarytą darbą. Ypač generaliniam direktoriui Sanino, kuris nuolat lankosi Albanijoje, į Tiranoje ir kalbasi su politinėmis partijomis. Esu dėkingas ir komisijos nariui Fiuliai, kuris puikia kalbą pasakė Albanijos parlamente. Manau, kad visa ta energija ir bendradarbiavimas su Albanijos institucijomis turi virsti konkrečiais rezultatais. Gal aš jau kartojuosi, bet e, aš esu pozityviai nekantrus. Norėčiau, kad jūsų valstybė iš tiesų pajudėtų į priekį. Rytoj užsienio reikalų taryba parengs išvadas. Ir jų dar nemačiau, bet esu tikras, kad bus dar kartą pakartota, kad e, tik tada, kai bus įgyvendintos visos reformos, kurių reikalavimai iš Albanijos ir kai jos bus tvirtai E, įgyvendintos. Tik tada bus galima eiti į priekį. Yra ir dar vienas e, e, skatinimo būdas - Albanijos nepriklausomybė šimtmetis. Turbūt geriausia dovana jūsų valstybė ir žmonėms būtų būtent kandidatės statuso gavimas. Aš net nenoriu jūsų varginti, uh, E, dar kartą tvirtindamas, kad Europos parlamentas ir mes visi su kolegomis esame pasiryžę su jumis bendradarbiauti ir glaudžiai e, palaikyti ryšį. Tai esame daug kartų kartoję. Iš tiesų, aš tik pakartosiu, kad džiaugiamės, jog padėtis keičiasi į gerą Albanijoje ir tikrai tuo tikiu. Ir dar labiau džiaugsiuosi, kai e, tokia tendencija taps nuolatinė ateityje. Ačiū, ponia Kukanai, už tokį pozityvų pasisakymą. Ponas Huntis, kuris yra pranešėjęs Albanijos klausimu. Efkaršto, kirie proedre. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau visų pirma pasveikinti vicepremjerą ir užsienio reikalų ministrą, taip pat Europos integracijos ministrę bei komiteto pirmininką. Nuoširdžiai sveikinu atvykus jūs į mūsų komitetą ir norėčiau padėkoti jums už visą informaciją, kurią mums suteikėte apie tas priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų įgyvendinti tie kriterijai, kuriuos nustatė Europos Sąjunga. Norėčiau jūs, kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega, patikinti, kad mes visi šiame komitete ketiname tais metais, kuomet Albanija šves savo nepriklausomybės šimtmetį, pasiūsti teigiamą signalą Albanijos žmonėms. Mes norėtume pasiūsti aišku ženklą apie valstybės kandidatės statuso suteikimą, bet aišku viskas priklausys nuo tos pažangos ir tų priemonių, kurios bus taikomos jūsų šalyje. Tač, tame procese mes norime padėti jums. Šis posėdis, šiandieninis posėdis yra darbo posėdis, mes kalbame apie ateities tendencijas, apie ateities procesus, norėčiau pakalbėti apie tri, kelias temas. Norėčiau paprašyti iš vicepremjero ir ministrės, kad pateiktų informacijos šiais klausimais, nes yra keletą esminių, esminių temų. Visų pirma, e, reikia pabrėžti, kad politinė atmosfera tikrai pagerėjo ir tai yra aišku ir iš jūsų pasisakymų. Taigi mes matome tam tikros pažangos. Dabar jūsų šalyje bus renkamas prezidentas ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kokios yra galimybės e, išspręsti konstitucinės problemas. Kaip jau minėjau, jau dabar yra gera politinė atmosfera, geras bendradarbiavimas tarp vailių politinių jėgų, bet e, galbūt yra tikimybė, kad tas klimatas dar pagerės, kai bus išrinktas prezidentas. Tai būtų viena tema, kita tema yra susijusi su rinkimo, rinkimų įstatymu. Norėčiau paklausti, kur yra problemos, nes jūs minėjote, kad yra tam tikrų problemų, taigi kokie yra tie sunkumai ir galbūt mes kaip nors galėtume jums padėti vykdant tą rinkimų įstatymo reformą. Na ir paskutinė man aktuali tema. Prieš keletą mėnesių įvyko uh, tų gyventojų surašymas, tačiau kol kas nėra paskelbti dar rezultatai. Taigi, kokie sunkumai čia iškyla ir kaip būtų galima išspręsti tą problemą. Aišku, aš turėčiau ir daugiau klausimų, galėčiau kalbėti ilgai, nes iš tiesų mes labai domimės jūsų valstybę. E, mes tikimės, kad mums pavyks, rengiant pranešimą šiame komitete, gauti kiek įmanoma daugiau informacijos Ir taip pat norėtume palinkėti, kad jūs ir toliau vykdytumėte įvairias priemonės ir siektumėte pažangos ir būtų svarbu, kad iki šio, šių metų pabaigos mes galėtume žmonė, Albanijos žmonėms pasiūsti e, gerą signalą apie Albanijos statusą. Dėkoju. Dėkoju, ponia Huntis. Toliau ponas Ručiak, kuris yra darbo grupės dėl Vakarų Balkano pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti mūsų svečius iš Albanijos daug mėnesio, galbūt net ir metų mes skatinome, raginome, bendra, kad pagrindinės partijos Albanijoje bendradarbiautų ir už tai dabar labai džiugu matyti visus tris jūs čia vieno vizito metu ir tai yra abiejų valdančiųjų partijų ir opozicijos atstovai. Jūs paminėjote, kad nuo lapkričio įvyko daug pokyčių Albanijoje ir to rezultatas yra puikus bendradarbiavimas tarp pagrindinių didžiųjų partijų Albanijoje. Aišku, tai yra taip pat susijęs su sėkmingu dialogu tarp vyriausybės, opozicijos ir pilietinės visuomenės. Mes tikrai matome, kad pasiekta pažangos per praėjusią pusmetį. Jūs paminėjote prioritetus, paminėjote tarptautinį veiksmų planą. E, parlamentinių reformų darbo grupės veiklą, taip pat visas reformas, kurias, e, kurias siekiate tai įgyvendinti, teisės sistemos reformą, kovą su korupcija, su organizuotų nusikalstamumu. Jūs žinote, kokie yra tie prioritetai, tačiau norėčiau pabrėžti e, tris esminius dalykus. Pagrindinės problemos pastaraisiais per pastaruosius dviejus, trejus metus buvo susijusios su rinkimais. Kai Albanijoje vyko rinkimai, tai tuomet e, juose slipėjo kažkoks konflikto potencialas. Dabar jūs e, vykdote rinkimų reformą, rengiate įstatymus ar reformuojate įstatymus aš norėčiau kalbėti apie EBPO atsiprašau, SBO rekomendacijas, nes yra labai svarbu, kad būtų politinis susitarimas tarp, e, val, tarp pagrindinių Albanijos partijų. Ir kitas svarbus dalykas yra tai, kad parlamento rinkimai vyktų pagal standartus, atitinkamus standartus. Mes matome tam tikros pažangos įgyvendinant šį rinkimų įstatymą. Prieš parlamento rinkimus e, jūsų šalyje dar bus prezidento rinkimai e, ne nuo mūsų priklauso, kas bus išrinktas prezidentu. E, šį sprendimą priims Albanijos žmonės, tačiau norėčiau prisijungti prie savo kolegų išsakytų rekomendacijų, kad e, reiktų palinkėti, kad Albanijoje vykdyt, vy, vyrautų gera politinė atmosfera ir kad būtų išrinktas toks žmogus, kuris e, neskaldytų šalies. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie regiono vaidmenį. Man atrodo, kad Albanija e, taip pat vaidina svarbu vaidmenį regione. Aišku, mes žinome, kad vakarų Balkanuose dar yra tam tikrų problemų ir Albanija galėtų prisidėti prie tų problemų sprendimo, e, ypač kalbant apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją bei apie diskusijas dėl Belgrado ir Prištinos. Taigi aš manau, kad e, Albanijos regioninė užsienio politika ir toliau prisidės prie tų problemų sprendimo, nes Albanija e, nėra šalis, kuri E, sukelia problemas regione. Ji kaip tik dėl to turėtų prisidėti prie taikos ir pasitikėjimo kūrimo regione. Taip pat norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. Aš girdėjau, kad vaikų teisų organizacijos skundžiasi, kad e, yra pažeidžiamos vaikų teisės kad vaikai yra išnaudojami, kad šioje srityje yra problemų. Nežinau, ar jūs būsite pasirengę duoti man atsakymus šią temą, tačiau norėčiau pabrėžti, kad tai taip pat yra labai svarbus klausimas ir e, kalbėdami apie savo reformų tvarkaraštį, kalbėdami apie kovą su diskriminacija, jūs turite nepamiršti ir šitos problemos, nepamiršti vaikų padėties, taip kad pagerėtų taip pat ir ši situacija ir tai, tai yra susiję su vaikų ateitimi, o vaikai yra Albanijos ateitis. Na ir galiausiai norėčiau išreikšti vilti, kad vėliau šiemet, kai užvesite Albanijos nepriklausomybės šimtmetį, kad mes galėsime e, patvirtinti teigiamą pažangos ataskaitą apie jūsų valstybę. Bet aišku, tai priklausys nuo jūsų šalies pastangų ir mes tikimės, kad jums pavyks pasiekti pažangos siekiant kandidatės statusą. Ačiū toliau, ponas Belderis. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš Niderlandų ir mes tikrai e, gerbėme jūsų šalį, jūsų žmonės. E, yra daug e, Niderlandų nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su Albanija. Taigi, šią prasme turiu keturis klausimus. Pirmiausia, dėl teisinio tikrumo piliečiams. Labai svarbu turėti nepriklausomą teisingumo sistemą ir svarbu, kad piliečiai galėtų naudotis tą teisingumo e, sistemą. Neseniai skaičiau New York ir. Nuo Zürcher Zeitung laikraštyje, kad e, Albanams sunku pasinaudoti teismo paslaugomis, nes tai yra brangu. Taigi, e, pasinaudojimas teisingumo sistema, kaip jį veikia, ne kaip jį veikia, ar, ar galima ją e, pasiekti, tai yra vienas iš teisingumo ramščių. Toliau, aš turiu, girdžiu, e, girdėjau ne vieną kartą apie kraujo kerštą, apie jo paplitimą Albanijoje, apie šimtus atvejų, kai žmonės kenčia nuo nenutrūkstamų, nu, nenutrūkstamo kraujo keršto naudojimo. Ką jūs darote, kovodami su šiuo socialiniu blogiu? Galiu pasakyti, kad pagal Niderlandų teisinės, Niderlandų teisiniai sistemai labai e, rūpi šis klausimas, nes imigrantai iš Albanijos Niderlanduose perkelia šį kraujo keršto šią kraukeršto tradiciją. To jau ponas e, Vigeninas. Ačiū e, Jums visiems atvykusiems pas mus ir dėkui už optimistinius e, signalus. Labai gaila, kad netiek daug mūsų kolegų gali dalyvauti šiame posėdėje. Aš esu patenkinęs dėl to, kad Europos parlamentas ir pagrindinės politinės frakcijos daug pastangų yra įdėjusios, kad jūs būtų pasiekta rezultatų. O dabartinė e, situacija Albanijoje yra bendrų parlamento komisijos ir, aišku, Albanijos institucijų pastangų rezultatas. Kita vertus, mes esame atsargiai optimistiškai nusiteikę dėl Albanijos, nes norime matyti nuolatinį pažangą ir e, reikės dar priimti rimtų sprendimų, e, priimti rinkimų įstatymą, išrinkti prezidentą. Ir iš tikrųjų galbūt būtų galima rasti asmenį, asmenybę, kurį paremtų didelė Albanų, Albanų parlamento dauguma. Kalbant apie rinkimų įstatymą, reikia vengti tų problemų, kurios kartojasi ankstesniuose bendruosiuose ir e, vietos rinkimuose, nepalikti jokių spragų rinkimų įstatymuose. Tai reiškia, kad turite būti atsargus e, tą įstatymą atidžiai aptarti, bet netidėlioti jį tvirtinant. Taigi reikėtų pasistengti padaryti tai kaip galima greičiau. Turiu vieną klausimą kuris susijęs ne tiek su situacija Albanijoje, bet galbūt klausimas jums, ponė Žinasto. Kiek e, etinė įtampa Makedonijoje daro poveikį Albanijai? Kaip tai matoma Albanijoje? Apie tai kalbu dėl to, kad jeigu pažvelgsime į regioną, tai galima pajusti tam tikrą nestabilumą, kuris iš vakarų Balkanų e, jaučiamas ir kitur. Aš tikiuosi, kad Albanija galėtų pasipriešinti tokiams bangoms ir e, ji gali tą stabilumą išsaugoti ir e, suvaidinti stabilizuojantį vaidmenį apskritai, kas yra labai svarbu tiek Kosovo, tiek Makedonijos atžvilgių. Ačiū. Ačiū ponė Vigendai. Ir paskutinis e, iš kolegų bus ponas Kristoglos. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą apie 12 prioritetų. E, tarp jų nėra aplinkos apsaugos e, paminėjimo. Manau, kad šis prioritetas turi būti įtrauktas, nes aplinkos apsauga svarbi ne tik dėl aplinkosaugos priežasčių. Tai yra veiksnys bendradarbiavimo ir pačioje visuomenėje ir e, bendradarbiavimo tarp e, regiono šalių. Man atrodo, kad aplinkos apsauga taip pat nusipelno e, būti prioritetu Albanijoje taip pat. <clears throat> Ačiū. Čia buvo paskutinis komiteto narių pasisakymas. Dabar norėčiau suteikti galimybę svečiams atsakyti. Pirmiausia, ministro pirmininko pavaduotojas. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie pozityviai ir optimistiškai pasisakė, taip pat ir realistiškai e, kalbėjo čia apie įvykius Albanijoje ir apie perspektyvą žengti toliau, kad pasiektume tikslą, kurį turime šiems metams, tai yra šalies kandidatės statusą. Taip pat noriu padėkoti Jums už užduotus klausimus, kuriais siekiama patikslinti kai kuriuos aspektus apie Albanijos artėjimą prie ES, ypač sprendžiant tam tikras problemas susijusios su 12 prioritetų. Kita, kitaip sakant, dėl integracijos veiksmų plano. Taigi konkrečiau pabandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus. Pirmiausia, pono Huntis klausimas dėl prezidento rinkimų. Aš bandžiau pateikti mūsų poziciją šiuo klausimu. Ponas Bušat ir ponė Brego apie tai kalbėjo. Vyraujantį nuomonė yra ta, kad e, procesas tikrai bus brandus, procesas, e, dėl kurio galima dėrėtis, procesas, kuris laikysis konstitucijos raidės, kai kalbama apie prezidento rinkimų procedūras, bet taip pat e, E, jis laikysis ir konstitucijos dvasios. Tai yra išrinkti prezidentą, kuris būtų virš partijų, prezidentą, kuris galėtų atlikti labai svarbias institucinės užduotis susijusios su nacionaliniu saugumu, teisingumu, užsienio politika. Mes esame pasirengę, e, kad tai padarytume. Kol kas e, vyksta diskusijos tarp parlamentinių partijų ir ministras pirmininkas, kaip daugumos vadovas, pradės šių diskusijų procesą su visomis su parlamentinėmis partijomis. Ir mes tikime, kad tai bus brandus procesas, laikantis konstitucijos raidės ir dvasios. dėl rinkimų reformos, kas vyksta ir kokios problemos yra. Pone Bregu sakė, dabar mums čia kalbant e, dirba rinkimų reformos komisija, sprendžianti lygusius klausimus. Maždaug 95 procentai visų pakeitimų jau yra suderinti, yra keletas klausimų dėl Centrinės rinkimų komisijos. Ką galiu pasakyti, procesas tęsiasi ir kas bus e, sutarta posėdžiuose, tą galėsime jums papasakoti. Šiuo metu visi klausimai dėl opozicijos, dėl Centrinės rinkimo komisijos, kiti klausimai yra dar aptarinėjami ir aš negaliu detaliai jums nieko pasakyti. Tačiau galiu pasakyti, kad esame pasirengę užbaigti, spręsti visus klausimus laikantis geriausios praktikos, e, geriausių tarptautinių standartų ir laikantis e SBO rekomendacijų. Dėl gyventojų surašymo buvo pono Huntiso klausimas. E, iki rugsėjo mėnesio surašymo rezultatai bus paskelbti, surašymas buvo vykdomas laikantis E, visos, visų tarptautinių standartų ir geriausios praktikos. Dėl pono Rūčiako išsakytų minčių dėl vaikų išnaudojimo, turiu pasakyti, kad tiesiogiai su to nesusidurime, tačiau procesas sustiprinti vaikų apsaugą vyksta. Yra tam tikrų teisės aktų kurie jau yra patvirtinti, e, vaikų teisų įstatymas e, taip pat. Strategija, vaiko apsaugos strategija yra patvirtinta laikotarpiu nuo 2013 iki 2015 metų. Taigi turime, turime visą teis, visus teisinius pagrindus. Taip pat turime E, buvo sušaukta pirmoji vaikų teisų taryba ir darbas vaikų teisų apsaugos rytyje vyksta. E, e, atsiprašau, prieigos prie teisingumo sistemos klausimas. Vis, kiekvienas pilietis turi teisę pasinaudoti teisingumo sistemą ir pasinaudoti paslaugomis, kurias teikia teisingumo sistema. Nėra jokios diskriminacijos absoliučiai. Kažkokių piliečių ar piliečių grupių atžvilgių. Dėl kraujo keršto. Skaičiai, kuriuos šiandien išgirdome, yra šiek tiek perdėti. E, tokių atvejų yra kur kas mažiau nors dėl jų ir yra pateikta prieglaušio prašymų konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, Švedijoje. Tai yra piknaudžiavimo atvejai. Mes tengiamės, kaip galima geriau informuoti piliečius apie tikimybę pasinaudoti tokiais argumentais siekiant e, pradėti migracijos procesą ar prieglopščio gavimo procesą įvairiose Europos šalise. Man atrodo, kad mūsų pasiekti rezultatai yra apčiopiami. Mes iš tikrųjų e, manome, kad šis reiškinys yra kur kas mažiau paplitęs, e, bet jis plačiau žinomas būtent dėl tokio piknaudžiavimo atveju. 2011 metais pagal oficialius e, duomenys, policijos duomenys, turime tik tai penkis krivųjų keršto atvejus. Tai nėra reiškinys, kurį norėtume matyti bet kokioje visuomenėje, tačiau iš tikrųjų skaičiai yra kur kas mažesni negu buvo paminėti šią šiandien. Pone Vigenino klausimas dėl to, kokį poveikį etinė įtampa Makedonijoje daro situaciją Albanijoje. Mes labai dėmesingai sekame, kas vyksta Makedonijoje ir nenorėtume, kad tokia sugriežtėjusi retorika kai kuriais klausimais įgautų kažkokį e, etninį atspalvį. Mes norime pirmiausia išsiaiškinti, kokie yra incidentai, kokie yra nusikaltimai, kuriuos reikia įvertinti teisiškai teisėjo saugos institucijoms ir nebūtina siekti, sėti šios klausimus su etiniais klausimais, etinėmis įtampomis. Būtent to mes tikimės ir norime, kad teisėjai saugos institucijos Makedonijoje dirbtų tik tai remdamasis įstatymais, o ne kokiais kitais argumentais svarstydamos tokias bylas iš tiesų Albanijoje minimaliai pasitaiko a, tam tikrų pasisakymų atspindinčių kai kurių partijų nesančių parlamente nuomonės, tačiau Albanijos institucijos tvirtai laikosi pozicijos, kad a, tokius pasisakymus reikia a, reikia jų neskatinti, o visuomenė turi integruotis susitarimo pagrindu, bendro sugyvenimo, visuomenės integracijos pagrindu su prielaida, kad mes e, galėsime ir toliau artėti link ES. Dėl aplinkos apsaugos e, klausimo vyksta procesas dėl teisės akto darimo prie ES teisės, dėl atliekų tvarkymo, gamtos apsaugos ir oro kokybės. tai mes iš tikrųjų laikome labai svarbiais klausimais. Mes manome, kad aplinka yra vienas svarbiausių veiksnių šalies vystimėsi ir šie dalykai nuolat rūpi Albanijos vyriausybei ir tai atsispindi ir teisės aktų kūrimo užbaigime šiose srityse. Taigi rezultatai yra, e, rezultatų siekiame ir aišku, kad manau, kad apskritai einame teisinga kryptimi e, gamtos apsaugos e, srityje tiek politikos, tiek teisės dokumentų, tiek konkretaus įgyvendinimo prasme. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, gerbiamas ministro pirmininko pavaduotojų. Ar kas nors iš svečių norėtų dar ką pridurti? Mm. Prašom. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti gerbėmis šio komiteto nariams už pasiūlymus ir reakciją į tai, ką Albanija yra nuveikusi įdama link ES. Aš nenorėčiau interpretuoti to, ką jūs sakėte, bet e, atidžiai išklausęs jūsų visų šiame komitete. Susidariau įspūdį, kad jūs iš Albanijos tikitės apčiuopiamų rezultatų. Tai yra tokie dažniausiai kartojami žodžiai. Bet e, jūs e, tokiu būdu verčiate mus abejoti. Ir e, sakote, kad jums būtų geriau, kad per kitus susitikimus kalbėtume būtuoju laiku, ne busimuoju laiku dėl kalbėdami apie tai, ką mes iš tiesų esame padarę. Akivaizdu, kad e, daugiau darbo turi būti nuveikta keturiose pagrindinėse srityse. Rinkimų reforma. Šio klausimo aš nenorėčiau e, pristatinėti e, procentus, minėdamas ar pristatydamas siūlomus pakeitimus parlamento reformą. Ta pati galėčiau pasakyti. Manau, kad e, reikimų vykdymas ir mm, balsų skaičiavimo procesas yra, buvo silpniausias mm, e, savaldybių rinkimų aspektas, ypač tiranos e, zonoje. Todėl mes norėtume, kad pakeitimai būtų patvirtinti prieš parlamento rinkimus. Lygiai tą patį galėčiau pasakyti dėl parlamento reformos išlieka dvi skaudžiausios tokios temos, kurias aš tikiuosi sugebėsime vienaip ar kitaip e, kartu su dibals, di, e, valdančiaja e, partija išspręsti. Kolega iš Niderlandų klausė apie galimybę kreiptis į teismus. Manau, kad teismų prieinamumas yra nepaprastai svarbus ir pažangos ataskaitose, kurias kalbė Europos komisija, apie tai yra nuolat kalbama. Kaip opozicijos narys, aš šiandien noriu e, žaisti politinėmis taisyklėmis, nes aš e, tą galiu daryti grįžęs namo savo parlamente. Mes balsavome prieš šį įstatymą teisybės dėliai. Tačiau kita vertus, mes manome, jog problemos, su kuriomis e, Albanijoje dabar susiduria teismai, yra kur kas gilesnės ir sudėtingesnės negu tik galimybė naudotis teisingumo sistema. Aišku, tai yra gyvybiškai svarbus ir rimtas klausimas, jis turi būti sprendžiamas įvairiausiais teisės aktais, kurie turės būti priimti ir įgyvendinti. Ketvirtas rytis, kurią jūs išskiriate, yra reformos susijęs su žmogaus teisėmis ir labiausiai pabrėžiama Romų bendruomenės padėtis ir neįgalių žmonių diskriminavimas. Čia turėtume gerokai padirbėti ir mes valdančiąją partiją politiškai remiame e, šio klausimo įgyvendinime. Taigi, iš esmės, taip, aš matau padėtį ir kaip jų turėtų keistis, kad e, mes turėtume patikimą reputaciją gyvendant 12 prioritetų, o tai yra labai svarbu valstybei siekiančiai kandidatės statuso. Ačiū draugams iš, ir svečiams iš Albanijos. Noriu Jums palinkėti geriausios kloties ir tikimės sąžiningų, teisingų ir demokratiškų prezidento rinkimų šiais metais. Ir linkime Jums uh, gerai atšvesti nepriklausomybės šimtmetį. Ačiū, kad šiandien atėjote į mūsų posėdį. So, colleagues. Taigi, gerbiami kolegos, liko paskutinis mūsų šios dienos darbo atvarkės punktas ir tai yra labai svarbus klausimas, nes čia kalbėsime apie pinigus, tai yra 2013 metų biudžetas, e, įgaliojimai trilogo daryboms. Gerbiami kolegos, ar galime pradėti nagrinėti šį klausimą? Tai bus pirmasis pasikeitimas nuomonėmis mūsų komitete dėl 2013 biudžeto. Komisija pristatė biudžeto projektą 2013 metams balandžio mėnesį ir šių diskusijų tikslas būtų pateikti savo nuomonę parlamento delegacijai, kuri dėrėsis trilogo dėrybose dėl 2013 biudžeto. E, yra parengta preliminari mūsų komiteto nuomonė, vėliau bus patvirtinta e, tikroji nuomonė. E, tos nuomonės referentė yra kolegė Jetemeki. Šiandien ji pristatys Giovanni Lavyje 2013 m. biudžeto trečiojo skirsnio pranešėją prane, pranešėjo parengtą pranešimo projektą, taigi suteiksiu žodį poniai Jetimekį, kad pristatytų mūsų komiteto nuomonę. Ajattelin puhua suomen kieltä. Aš kalbėsiu suomiškai. Ir netgi neatsiprašinėsiu dėl to nes manau, kad suomių kalba turi turėti tokias pačias teises kaip anglų, vokiečių ir prancūzų ir kitos kalbos. E, bet iš pradžių vis tik norėčiau atsiprašyti už vieną dalyką dėl to, kad e, mes turime labai mažai laiko, mūsų tvarkaraštis yra tikrai labai įtemptas. Tačiau e, Lavija nuomonė buvo pateikta praėjusią savaitę. Ir todėl aš nenorėjau tiesiog perimti jo pozicijos ir jo dokumentų ir dėl to mums šiek tiek trūksta laiko. Tačiau mes turime patirties, šešėliniai pranešėjai įsigilinę į reikalą ir manau, kad mes galbūt įgyvendinsime tą tvarkaraštį ir gana greitai galėsime balsuoti dėl tos nuomonės. Tačiau visų pirma norėčiau e, pateikti informaciją, pasakyti, kad ta dvasia, kuri dabar vyrauja, yra visai kitokia, negu buvo ankstesniais metais. Šiuo metu mes išgyvename tokią situaciją, kai valstybėse narėse e, bandoma taupyti, e, kai biudžetui skiriama mažiau lėšų ir kai ES reikalauja iš valstybių narių, kad jos taupytų. Tai reiškia, kad mes ir patys turime kitiems parodyti, kad mes galime pateikti gerą pavyzdį taupimo. Taigi negalime nuolat reikalauti vis daugiau pinigų įvairiems reikalams. Aišku, tai yra tam tikra prasme iššūkis, tačiau tai yra tikslas, kurio turėtume siekti. Todėl turėtume pamastyti, kas yra mūsų strateginiai prioritetai. Jeigu lėšų užtektų viskam, nereiktų svarstyti, kas yra prioritetai. Jūs, aišku, peržvelgėte įvairių institucijų ataskaitas pastarojo metu ir e, matote, kokie yra įvairūs bendrosios užsienio politikos iššūkiai ir aš e, tikiuosi, kad ES labai gerai apsvarstys tuos prioritetus ir tikiuosi, kad tai turės tam tikrą poveikį biudžetui. Atsižvelgiant į šią situaciją, norėčiau pasakyti, kad biudžeto komiteto užduotis būtų e, pasiūsti politinį signalą apie biudžetą, apie lėšų taupimą. Ir pagrysti tą savo argumentą. Taigi, turime atsižvelgti į mūsų ypatingą ekonominę situaciją Ir manau, kad mes taip pat visi žinome, kad užsienio e, politika neužima svarbu, svarbiausio vaidmens derantis dėl ES biudžeto. Taigi manau, kad ir kiti komitetai turėtų prisidėti prie prie problemos sprendimo. Mes turime kalbėti apie labai svarbų septynių metų laikotarpį, septynių metų ciklą, tačiau nesu tikra, ar bus atsižvelgta į visus biudžeto reikalavimus, nepaisant problemų susijusių su ūkio augimu. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Sprendimas dėl biudžeto yra sudėtingas sprendimas, tačiau taip pat turėtume užduoti savo klausimą, kaip reikia spręsti es paramos Turkijai problemą, ar turime vis didinti kasmet lėšas skirtas paramai Turkijai, e, kai dėrybos dėl narystės patiria stagnaciją. Taigi Tokie yra esminiai klausimai. Ir taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad čia reikia atsižvelgti ir taip pat į Turkijos ūkio augimą. Toliau norėčiau paliesti dar vieną esminį klausimą, tai yra biudžeto skaidrumo klausimas. Paprastas pilietis bet taip pat ir nacionalinių parlamentų nariai negali įvertinti to, kur yra, kur, kam yra paskirtos lėšos, tai yra kur dinksta lėšos skirtos e, užsienio politikai ir kas yra pasiekta tų lėšų pagalba. Mes čia savo užsienio reikalų komitete žinome, kur, e, kur yra panaudotos tos lėšos, bet galėčiau lažintis, kad ne visuomet žinome, kokia yra tam tikrų mokėjimų e, svarba ir kur tiksliai panaudojamos tos lėšos. O čia mes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, taigi mes turime suvokti, koks yra tam tikrų mokėjimų poveikis. Tačiau dėja ES ne visuomet yra pamastoma apie tai, koks bus tam tikrų mokėjimų poveikis. Taigi manau, kad reikia pasvarstyti, ar reikia numatyti didesnį biudžeto atvirumo. atvirumą. Mums reikia didesnio bendradarbiavimo, geresnio bendradarbiavimo dėl visų mokėjimų, dėl visų biudžeto lėšų ir turime visuomet gauti atsakymą, kas buvo pasiekta tam tikromis lėšomis. E, trilogo darybose esminis klausimas yra geras biudžeto vykdymas, biudžeto drausmė. Komisija neturėtų įvedinėti kažkokių dirbtinių priemonių, kad būtų galima palengvinti tam tikras biudžeto procedūras. Mums reikia racionalių įvertinimų. Taigi tiek trumpai norėjau pristatyti šią nuomonę laukiu jūsų komentaro. Ačiū. Dėkoju, ponė Jėtimeki. Atsiprašau, kad prieš tai blogai ištariau jūsų pavardę. Dabar ponas Michaelis Galeris, šešėlinis EPP pranešėjas. ponios, ponai ir ponai, <laughs> ponės ir ponai, e, ponė Jėtemeki, visos kalbos tikrai yra lygiateisės. Norėčiau padėkoti kolegijai už e, pateiktą informaciją apie jos pasvarstimus. Iš tiesų, tiesa yra tokia, kad esant dabartiniai situacijoje mes turime daryti viską, kad būtų išleista kuo mažiau lėšų. E, ir kad nebūtų tokių atvejų, kad visuomenė galvoj, galvos, kad tam, tikros, tam tikrų lėšų išleista per daug arba jos e, panaudotos netikslingai. Taigi mes turime būti labai atsargus krizės laikotarpiu ir turime labai tikslingai skirstyti biudžeto lėšas, kad e, būtų pasiektas kiek įmanoma geriausias rezultatas. Tai yra neginčitina tiesa, tačiau nepaisant to, per visus tuos metus, kiek aš čia dirbu, uh, parlamente, e, praktiškai gyvendinant užsienio, mūsų užsienio politiką, aš nuolat matau, kad trūksta lėšų tai užsienio politikai ir dėl to yra nuolat skundžiamas ir manau, kad tie skundai yra teisėti, nes mes juk norime vaidinti aktyvų vaidmenį pasaulyje, kad būtume tokia sąjunga, kuri galėtų ginti savo interesus. Ir tam mums reikia atitinkamų lėšų. Tačiau problema užsienio politikos rytyje, lyginant ją su septynių e, metų kultūros ar struktūrinių fondų programa ar kitų politikų programomis e, yra tokia, kad užsienio, reiko, užsienio politikoje atsitinka kažkokie skaidrus, e, staigus, atsiprašau, neplanuoti dalykai, ištinka gaivalinės nelaimės, kažkur prasideda karas, kažkur prasideda konfliktas ir tokius dalykus yra sunku numatyti. Todėl aš siūlyčiau pasirinkti tokią formuluotę, kuri angliškai skambėtų maždaug taip. Reiterates in order to allow EU uh, active role. Tai yra, kad kartoja, kad reikia atitinkamų lėšų, kurios leistų ES vaidinti aktyvų vaidmenį politikoje, užsienio politikoje. Man atrodo, šiame kontekste tai yra svarbu pabrėžti, ypač kalbant apie biudžeto lėšų karpimus ir tai gal, turėtų, tie karpimai neturėtų būti kažkoks bendras požiūris, o turėtų būti tiksliniai e, biudžeto lėšų karpimai iš visų biudžeto eilučių. Toliau aš pritariu tam, kad reiktų palaikyti komisijos požiūrį dėl to, kad turėtų būti mažinamas finansavimas toms programoms, kurios nėra pakankamai ar tenkinamai įgyvendintas. Kalbant apie trečiąjį punktą, aš manau, kad čia būtų labai svarbu, kalbant apie rytų ir pietų kaiminystę, darytume viską, kas įmanoma, E, o tuose abiejose regionuose tikrai reikia daug, dar daug ką nuveikti, todėl mes turime aiškiai įvardinti formuluotėje tuos abu regionus. Taip pat man kyla klausimas, e, kai e, girdžiu apie komisijos ketinimą sumažinti 3 procentais lėšas skirtas pietų kaiminystės politikai. Nežinau, ar tai nėra neteisinga žinia. Mes, aišku, galime diskutuoti apie tai, kad arabų pavasaris tarsi žlugo kai kuriuose šalise, tačiau nepaisant, dėl, nepaisant to mes neturėtume mažinti biudžeto ir tokiu būdu sudaryti įspūdį, kad mes mes tarsi nenorime palaikyti tų, to, to regiono. Mes turime daryti viską, kad lėšos būtų investuojamos tinkamai. Toliau dėl ketvirto punkto. Labai dažnai patyriau tokią situaciją, kad E, nuolat buvo taisomas biudžetas, rašant atitinkamus taisomosius raštus ir tokiu būdu buvo didinamas biudžetas, pavyzdžiui, paramai Palestinai. Todėl angliškai sakyčiau, kad reikia rašyti taip, kad e, reikia skirti lėšų, kurios atitiktų tų biudžetinių metų poreikį, kuris būtų susijęs su taikos palaikymu turėtų būti tokia kažkokia panaši formuluotė. Toliau dėl penktojo punkto, manau, kad jį reiktų šiek tiek plačiau suformuluoti. Čia reikia kalbėti ne tik apie Arktės ir, ir Šiaurės dimensiją, kadangi pats esu pranešęs dėl tolimosios Šiaurės Aš norėčiau e, čia įtraukti taip pat ir tolimąją šiaurę. Tolimosios šiaurės dimencija tiesiog būtų geografinė apreptis didesnė negu tik Arktika ir šiaurė. Šeštajame punkte būtų labai svarbu, e, kad ES veikla būtų aiškiai matoma. Taigi tokios būtų mano pirmosios pastabos dėl šio teksto. Ačiū. Much, the... Ačiū, ponė Galerį, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Pana Muniz. Ačiū, pirmininkė. Nustebau dėl ponios Jėtenmaki pozicijos kad ji rengia užsienio reikalų komiteto nuomonę biudžeto komitetui. Visi mes sutarėme, kad reikia laikytis biudžeto disciplinos, tačiau tai nebūtinai turi reikšti, kad reikia atsisakyti ES siekio būti pasaulinė žaidėja, pasaulinėje scenoje. Šiemet mes šioje nuomonėje, kurią perduosime biudžeto komitetui daryboms, vis, e, kuri yra visiškai priešinga negu anksčiau. Ketvirtoji antrašinė dalis paprastai finansuojama nepakankamai ir jeigu nori, kad ES užsienio politika būtų reikšmingai, už tai reikia mokėti. Dėl skaidrumo, žinoma, visi mes pasisakome už skaidrumą, kaip sako ponia Jetenmaki, tačiau tai nereiškia, kad reikia išleisti mažiau, tiesiog reikia išleisti geriau. Antra, negalime sakyti, kad reikia mažinti lėšas dėl to, kad yra taupimo laikotarpis. Reikia sugalvoti, kur sumažinti išlaidas, kad padarytume kaip galima mažiau žalos teisėtiems siekiams būti svarbę veikėją pasaulinėje arenoje. Na, pasakysiu šiek tiek kitaip. Negalime sakyti, kad mes nepritarėme. Dar kitaip pasakysiu. Mes sutinkame, kad finansavimą mažinti reikia programoms, kurios nebuvo tinkamai įgyvendinamos, tačiau tai nereiškia, kad reikia mažinti visas biudžeto eilutes, kur E, yra programų. Reikia mažinti išlaidas ten, kur galima, kur yra būtina, kad tos programos veiktų geriau. Tačiau negalima mažinti išlaidų visur, į kairę ir į dešinę. Jeigu ten kažkurioje eilutėje yra susijusi programa. Dar vienas elementas, kuris kelia nerimą. kur pranešė antrame punkte, sako, kad komisija dirbtinai didina kai kurios pasiūlymus ketvirtoje antraštinėje dalyje, kad sutaikinimas trišalio dialogo metu būtų lengvesnis. Ne, komisija patikė skaičius dėl to, kad jie atlieka atitinkamus apskaičiavimus. Ir šiame komitete mes metų metus reikalavome skirti pakankamą finansavimą šiai antrašniai daliai. Ir negalime daryti prielaidos, kad, kad jeigu bus numatytas pakankamas finansavimas, tai darybos bus lengvesnės. A, nemanau, kad šitą formuluotę galima palikti. Man atrodo, ponas Galeris minėjo penktąjį punktą, šiaurės dimensiją, Arktijos dimensiją, tačiau Reikėtų galbūt paminėti ir kitas Europos išorės veiksmų srities dimensijas. Pavyzdžiui, pietų kaiminystės politika, Latino Amerikos politika, 20 metų strategija. Tai taip pat reikėtų paminėti nuomonėje, kaip ir kitus dalykus, kurie yra Europos užsienio politikos dalis vidurio rytų taikos proceso finansavimas, pritariu ponui Galeriui, čia reikia formuluotę pakeisti. Na, aš aišku dėkoju poniai Jėtanmakį už įdėtą darbą rengiant šią nuomonės. Nuomonę, tačiau, aišku, nepaisant to, koks bus rezultatas, reikia padėkoti žmonėms dirbusiems darbą. Tačiau, manau, kad kai kur reikėtų visiškai suformuoluoti kai ką priešingai siekiant e, užtikrinti tas tinkamas darybas. Man atrodo, kad ponas Lavija biudžeto komitete laikosi kur kas draugiškesnės linijos mūsų komiteto atžvilgių negu pati ponė Jatanmaki. Ačiū ponė Munic, žaliųjų vardu, ponė Wagner. Um, Dėkoju. Norėčiau pateikti keletą komentarų iš savo pusės. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą dokumentą. Turiu keletą klausimų. Man atrodo, kad jeigu jau pirmoje dalyje kalbame apie tai, kad mes nenorime, kad taip pat ir, šioje, ir šiame biudžeto skyriuje turėtų būti taupoma, mes turime tada pabrėžti, kur reikia taupyti. Mes turime. E, konkrečiai suformuluoti sritis, tiesiog e, kalbėti apie tai, kad reikia mažinti išlaidas, bet nevardinant konkrečiai kur, man atrodo, tai yra tikrai neteisinga formuluotė. Toliau galėčiau pritarti tam, ką pasakė ponė Minis, nežinau, kas yra tas dirbtinis padidinimas. E, artificial increase. Jūs turėtumėte aiškiai įvardinti, kas tai yra. Man atrodo, čia reiktų tikslesnės formuluotės ar jos patikslinimo. Toliau dėl trečio punkto norėčiau paklausti, kalbant apie, apie tai, kad kalbama tik tai apie rytus, o nekalbama apie pietus tai man atrodo nėra teis, ambicinga dėl to, kad tam atsižvelgiant į dramatiškus pokyčius e, viduržėme jūros regiono pietinėje dalyje, manau, turime kalbėti ir apie pietus e, jeigu jau kalbame apie rytus, nežinau, galbūt yra kažkokia priežastis, dėl ko e, visiškai neminimi pietus, ta pietų, užsienio politikos pietų dimencija. Toliau kitas klausimas susijęs su su tuo, kur mums trūksta finansavimo. Man atrodo, kad būtent kaiminystės politikos rytyje mums kaip tik trūksta lėšų, jų niekada buvo skiriama pakankamai. Taip pat yra vienas aspektas, kurio man, mano nuomonė trūksta šiame pranešime. Man atrodo, kad čia reikėtų išvardinti užsienio reikalų tarnybos kaštus. E, čia tik paminėta, kad buvo 5,7 procentų padidėjimas tačiau nekalbam apie tai, iš kur atsirado tas lėšų padidėjimas. E, galbūt reiktų kalbėti apie tai, kad AD14 e, postų skaičius turėtų būti padintas nuo 180 iki 190, bet man kyla klausimas, kam reikia didinti tokių gerai apmokamų darbo vietų skaičių. Taigi norėčiau dėl to užduoti klausimą, kodėl taip turėtų būti. Toliau kitas svarbus dalykas susijęs su užsienio reikalų tarnybo, tarybos, biudž, tarnybos biudžetu. E, man atrodo, kad labai didinamos lėšos saugumo tarnybai. Jos padidėjo beveik 13 procentų, todėl aš norėčiau paklausti, e, kokios valstybės narės įtakojo tokį kaštų padidėjimą. Toliau kitas dalykas, ką norėčiau pasveikinti, e, tai kad mes turėtume kalb... skirti lėšų bandamiesiems projektams, kurie skirti e, konfliktų prevencijai. Man patiktų, toks lėšų padidinimas, tačiau norėčiau, kad čia būtų dar detaliau kalbama apie tokį lėšų padidinimą. Atsižvelgianti visą tai, ką pasakiau, mes teiksime pakeitimus. Kol kas tai buvo tiesiog klausimai, galbūt mums dar pavyks susitarti, jei ne, tai teiksime pakeitimus. Dėkoju, ponia Brantner. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, jeigu jūs norite ką nors pasakyti, sureaguoti į šešėlinių pranešėjų nuomonės. Kiitoksia. Hyvin asiantuntevia ja. Ačiū. Dėkuoju už Jums išsakytos e, specialistų komentarus, kai kurių aš jau ir tikėjausi. Manau, kad e, kitam posėdžiui aš galėsiu parengti dokumentą, kuriam daugiau jūsų galės pritarti. Be abejo, nes aš jokių būdų nenoriu nukrypti nuo bendro ES indėlio į šį vaidmenį. Bet galime paklausti, koks yra dabar ES globalus vaidmuo. Ar apskritai ES atlieka kokį vaidmenį pasaulyje? Taip gali būti, kad jeigu mes sutelksime dėmesį į tai, įgausime šiek tiek daugiau svorio, įtakos. Bet vien dėl to, kad išleisime daugiau pinigų, mes geriau dirbti nepradėsime. Galbūt, bet tai nėra prielaida būtina. Todėl iš biudžeto perspektyvos mes turėtume realiai padiskutuoti apie tai, koks ES yra pasaulyje. Europos vaidmuo jau sumažėjo ir manau, kad jis dar labiau menksta. Todėl reikėtų kelti klausimą, kiek politinės įtakos mes turime ir kaip tą įtaką reikėtų panaudoti. Paskui reikėtų nuspręsti, kur biudžetą galime mažinti. Šiuo klausimu taip pat reikėtų šiek tiek pagalvoti Minėjote arabų pavasarį, aš jo neminėjau, viskas tvarko, bet aš nesakau, kad reikėtų mažyti išlaidas, e, pavyzdžiui, Palestinai ar kitoms valstybėms esančiams toje pasaulio dalyje. Visi su tuo suprant, sutinkam ir suprantam, kad ES svarbu dalyvauti ir įtakoti padėti tose šalyse. Jeigu galima apie tai kalbėti, tai turim suprasti, kad uh, ES ten turi būti jaučiama. Sakoma, kad reikia daugiau lėšų skirti saugumui. Manau, kad būtų gerai sukurti konfliktų prevencijos geresnę sistemą. Galbūt čia ES reikėtų sutelkti daugiau dėmesio ir bandyti įtakoti pasaulio įvykius būtent per tokią politiką. Tai gali būti geresnis būdas e, spręsti kai tiesioginių kaimininių klausimus ar kitų valstybių klausimus. Bet aš esu pasirengus reaguoti visus jūsų klausimus. Need... Ačiū, ponė Jėtemaki. Dabar šiek tiek informacijos apie pakeitimus. Pakeitimai turėtų būti pateikti iki rydienos 15 gegužės 12 valandos. Pateikti juos galima tik anglų kalba, nes nebėra laiko vertimams. Kitas mūsų posėdis įvyks rytoj, gegužės 15 dieną, nuo 17 iki 18.15. Susitiksime su Libijos ministro pirmininko pavaduotoju ir kalbėsime apie dabartinę politinę padėtį toje šalyje, artėjant rinkimams. Ar dar kas nors norėtų ką pasakyti? Pone Munis. Dėl tvarkos. Aš norėčiau paprotestuoti. Niekas iš išorės e, veiksmų tarnybos netėjo su mumis pakalbėti apie biudžetą. Paprastai, kai diskutuojame tokią temą, norime, kad būtų atstovų iš komisijos, kad jie galėtų pristatyti Europos komisijos poziciją aptarimų klausimų. Kitas dalykas. Dėl darbo tvarkos pakeitimų pakeitimų pateikimo standartinė forma dar nėra parengta. Kai, o dabar jau pakeitimus turime pateikti iki rydienos. Aš porą pastabų dėl turinio norėčiau išsakyti, e, susijusio su tuo, ką ponė Jėtemakis sakė. Europos Sąjunga finansuoja 59 projektus Palestinoje ir visi jie buvo sugriauti izraeliečių Tai kodėlgi negalime padidinti priemonių taikai įtvirtinti vietoj to, kad skirtume daugiau lėšų išorinės veiksmų tarnybos darbuotojų saugumui užtikrinti. Manau, kad terminą pakeitimams pateikti reikėtų nukelti vėlesniam laikui, kad mes galėtumėm tiksliai suformuluoti savo mintis. Ir taip pat nepamirškime, kad pranešė reiškia viso komiteto nuomonę, ne tik mū, savo paties, pačios. Da. Vienas paaiškinimas, jūs gal neteisingai supratot, pakeitimų pateikimų terminas rytoj yra e, dėl trialogo mandato, o ne dėl biudžeto. Šiek tiek vėliau e, kalbėsime apie biudžeto nuomonės pakeitimus. Dabar dar biudžeto nuomonės nekeičiame. But still I agree, Mr. Bet vis tik aš sutinku, kad e, laiko mažai. Iki praeitą trečiadienį, gal net mažiau negu savaitę, turim e, pakeitimams parengti. Gana neilgai, gana nedaug laiko. That... Sekretariatas man ką tik e, pasakė, kad gegužės 24 jau turėsime balsuoti, kaip ir kiti komitetai, todėl neturime daug laiko pakeitimams renkti. Tik tą mes galim dabar jums pasakyti. Realistik. Labai realistiškai. E, ketvirtadienį, penktadienį mes niek, dėl nieko nesiderėsime. Dėrybos vyks tik kitą savaitę, todėl jokio skirtumo ar e, pakeitimus pateiksime iki rytinos ar iki trečiadienio. Bet mums, kaip parlamentarams, e, gana nemažai laiko dar duotų, jeigu mes nukeltume pakeitimų pateikimo terminą į trečiadienį iš rydienos. Ar galim sutikti, kad nukelsim terminą į trečiadienį? Taip, sutinkame, pakeitimus teikti galite iki trečiadienio 12 valandos. Šiandienos darbo tvarkės išsemta. E, semta. Linkiu gero vakaro, susitiksim rytoj.